dat is goed, maar mishandelingen of gedwongen huwelijken. Yra sukurtas teisinis pagrindas, tai yra gerai, tačiau nusižengimai vis dėlto sekami ir tyriami nepakankamai. Taip pat nepakankamos sankcijos yra skiriamos. Aš manau, kad turi keistis mentalitetas, tai yra uh, svarbiausias dalykas, bet to bendrą procesą reikia geriau įgyvendinti. Tai taikytina ir kovai su korupcija. Tokia yra dėja realybė. Viskas susijęs su tuo, kad e, būtinai reikalinga teisės saugos reforma. Mes e, norime užtikrinti, kad teisės sauga e, būtų nešališka ir nepriklausoma. Todėl privalome pradėti dialogą su užsienio partneriais ir aš tikiuosi, kad mūsų vyriausybei vyriausybėms e, pavyks pasiekti susitarimą. Pone pirmininkė, noriu atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų. Pirmiausia, religinių mažumų teisės. Mano frakcija ir aš manau, kad pranešime būtent e, tos pastraipos susijusios su religinėmis mažomomis yra labai svarbios. Svarbiausia, ar um, Turkija rodys gerą valią ar ne. Kol kas dar nieko neatsitiko. Um, žiniasklaidos ir žodžio laisvė taip pat e, kelia nerimą. Žiniasklaidos priemonėms yra um, paskirti labai dideli mokesčiai ir manau, kad pirmiausia, pertvarkant žiniasklaidos struktūrą būtini um, geresni reguliavimo procesai. Žiniasklaidoje galima pastebėti didelius konglomeratus ir tai yra negerai. Manau, kad dabar tikrai yra pats um, geriausias laikas reformuoti. Jeigu, pavyzdžiui, vyksta darybos dėl e, tarifinių sutarčių, jeigu uh, um, turime omenyje, kad tarptautinės darbo organizacijos nuostatų Turkija nesilai, nesilaiko. Tai galima ir taip matyti, kad Turkijoje reikalingos reformos, bet to reikia prisiminti ir Ankaros susitarimo reikalavimus. Jų Turkija turėtų laikytis, nes priešingų atveju darybos pastriks. Kitas svarbus dalykas susitaikymas su Armenija. Tai yra istorinė galimybė, kurią reikėtų pasinaudoti. Nabuko proces, pro, sutartis buvo pasirašyta, mums tai yra e, tinkamas signalas. reikia skatinti pasirašyti ir readmisijos sutartis. Ir pagaliau baigiamoji pastaba. Turiu pasakyti, kad visuomenėje pastebima tam tikra polarizacija ir tokiu būdu mes tikrai niekada nepasieksime susitarimo. Labai gaila nes e, modernizavimosi procesas nevyks. Tuo tarpu atsinaujinimas Turkijai yra itin svarbus ne dėl to, kad Turkija nori daryti paslaugą ES, tačiau todėl, kad Turkija turi rūpinti savo piliečiais. Tik tokiu būdu Turkija taps moderni valstybė. E, tikrai įdomas būtų kolegų pastabos, aš tikiuosi ir manau, kad mums pavyks pateikti būtent šią pranešimo redakciją, tačiau vėlgi viskas priklausys nuo to, kiek sulauksime pakeitimų. Ar jie nepadarys mūsų pranešimo dar neaiškesniu. E Ačiū. Tai buvo išsamus, e, glaustas ir pakankamai pilnas pranešimas apie situaciją. Dėkoju už tai. Iš karto pereikim e, prie diskusijų, kadangi laikas mus paučia. Panas, dvi minutėm. Uh, Aš noriu pasveikinti Ryją, nes manau, kad tai yra labai puikus atsparos taškas šis pranešimas ir aš manau, kad um, kolegos iš socialdemokratų frakcijos labai prisidės. Manau, kad e, tikrai su plėtros strategija praeitą savaitę mes parodėme, kad galima pasiekti konsenso parlamente ir to reikia siekti. Mm, ponui Bro galėčiau pasakyti, kad, na, iš tikrųjų, Kopenhagos kriterijai labai akcentuojami šiame pranešime ir mes tai labai remiame. Aš labai remiu tai, ką ponia Omenroitin pasakė mm, dėl Turkijos visuomenės, dėl politinių partijų. Man atrodo, labai. Uh, aiškiai pasisako dėl Gekanko bylos ir bendro proceso, kad reikia kritikuoti, neteisti, o kritikuoti mm, būtent konkrečią žiniaslaidos grupę, kurie mini ir taip pat energi, energetikos sektorių taip pat teisingai pristatė. E, tiek komisijos pažangos ataskaitoje, tiek ir šiame pranešime yra sveikinami tie pasiekimai, kurie pastebimi Turkijoje pastaraisiais metais, bet aš manau, kad yra ir tokių svarbių dalykų, kur galima buvo ir detaliau apie tai kalbėti, todėl labai sveikinam ponia Menroitin už tai, kad ji tai ir padarė. Keletas pastabų. Komisijos e, pranešime žvelgiama į praeitį, vertinama pažanga, o pranešimas, aš tikiuosi, labiau bus nukreiptas į ateitį, keliant daugiau iššūkių mūsų bičiuliams turkams, kad iš tikrųjų jie matytų, jog jeigu yra Turkijos vidaus politikoje kažkokių atvirų galimybių, langų, kur būtų galima gyventi reformas, kad jie būtų skatinami tai daryti. Antras dalykas, pažiūrėkime į realius pasiekimus, tai yra Armenija, kurdų klausimas. Aišku, kad čia yra dar daug likę problemų susijusių su šiais klausimais, bet tai yra tikrai didžiulio proveržio um, taškai, um, ne, daugiau negu tikėtas ir mes tikrai turėtumėm labai įvertinti ir pasveikinti juos su, tuo, su tais pasiekimais. Ačiū, ponai Howitt. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kolegiai Raitin už puikų pranešimą. Jis e, puikiai subalansuotas, labai aiškus. Aišku, gal norėsime pabrėžti kai kurios dalykus. Pavyzdžiui, mano frakcija labai svarbi žodžio laisvė, raiškos laisvė. Norėtume, kad būtent e, šios nuostatos būtų aiškiau suformuluotos. Kai kuriuose vietose galbūt reikėtų kai kurias formuluotės suformuluoti labiau diplomatiškai. Susidurime su paradoksu. Um, Turkijoje nėra pakankamo teisinio pagrindo raiškos laisviai. Galbūt um, EPP yra svarbesnė religinė laisvė, tačiau liberalų frakcijai vis dėlto raiškos laisvė. Aš daug galvojau apie diplomatiją ir demokratiją. E, kolega Havitas e, tikrai yra teisus, buvo pasiekta didelės pažangos e, su Armenija, tačiau vis dėlto svarbiausios yra demokratinės tendencijos pačioje šalyje. Kalbant apie dimo, diplomatiją, noriu pastebėti du dalykus. Pirmiausia, Visiškai pritariu, kad pasiekta pažangos e, santykiuose su Armenija. Norėčiau, kad e, ir Ankaros protokolo reikalavimų būtų laikio, laikomasi. Jei prezidentas Ahmanžadas yra vertinamas kaip Turkijos ministro pirmininko draugas, tai yra gerai. Tačiau vėlgi iškyla klausimas, ko siekia pati Turkijos vyriausybė. E, šis pranešimo projektas yra labai geras, e, apibendrinamas galiu pasakyti ir manau, kad mes galime labai gerai dirbti toliau. Dėkuoju. Pone Lamsdorfur, dabar ponas Aigelė. Na miziji imamo resnično e, odlično. Dabar priešais mus visi turime puikų pranešimą. Tai yra analitinio pobūdžio pranešimas, suteikiantis tam tikrą diplomatinį perspėjimą. Ir mus labai domina politiniai vertinimai, mes esame patys politikai. Taigi manau, kad šis tekstas, rezoliucijos tekstas yra gerai subalansuotas, turint omenyje, kad Turkija yra sudėtinga daugia kultūrinė visuomenė, kur kultūra ir visuomenė susiduria su gausia tradicinė visuomenė. Taigi per ilgesnę perspekty laiko perspektyvą reikalingas tam tikras harmonizavimas ir aš manau, kad Europos politikams buvo pateikti kai kurie nelabai palankūs Turkijos vertinimai. Na, mes, mes kaip politikai juos pateikėme ir Turkija buvo labai nusivylusi ir aš manau, kad mes turime vengti tokių vertinimų. Džiaugiuosi, kad jų nėra šiame pranešime. Norėčiau pritarti ponui Lamsdorfui, kad turime labai jautriai kalbėti apie laisvės. Mes ES manome, kad žmogaus teisės, mažumų teisės, žodžio laisvė, visos tos laisvės lygybė yra savame suprantami dalykai. Dar vienas dalykas, kuris yra akcentuojamas pranešime Turkija yra mūsų partnerė taikos operacijose ir kitose veiklos rytise, kuriuose mes bendradarbiaujame tiek ES, tiek NATO. NATO nare yra ir Turkija. Dėkoju ponui Vaigel, e, ponas Malgraf. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. turint omenyje, kad turime nedaug laiko, aš norėčiau paliesti vieną aspektą. Turiu pasakyti, kad ponia Omanroiten atliko puikų darbą. Norėčiau paliesti regionės politikos klausimą. Turkijos vyriausybė suformavo regionę politiką remiantis tam tikrų stabilumu, kuris buvo jaučiamas keletą metų. Na ir yra dalis turkų, kurie beldžiasi į ES duris ir šioje srityje jie yra padarę nemažai pažangos. Tačiau yra ir kita Turkija, kurie labiau žvelgia į rytus, į turkiškai kalbančią bendruomenę kitose valstybėse, kurie mano, kad jie yra E, vyrojanti valstybė Vidurio Azijoje. Kaip priminė ponas Lamsdorfas, santykiai su tokiamis valstybėmis kaip Iranas, Irakas, Sirija yra vertinami taip, kad mums iškyla klausimų, ar ši strategija atitinka bendresnės ES politikos kryptis. Taigi turime į tai atkreipti dėmesį. Turime pasirūpinti, kad Turkijos pažangos ataskaitoje atsispindėtų bendra Turkijos užsienio politika, ne tik santykiai su prezidentu Ahmadinejadu. Turime plačiau įvertinti, kokių padarinių Turkijos politika gali turėti. Ta politika yra neotomaniška mano vertinimu. Dėkoju, Robert, Robertas Atkinsas, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti vieną pranešimo, puikaus pranešimo aspektą. Vakar susitikau su graikų, Kipro graikų bendruomenės atstovų. Ir kuomet, kadangi aš visuomet labai, na, taip geranoriškai e, vertinau Turkijos įstojimą Europos Sąjungą, nors nesu įsitikinęs dar šimtų procentų. Tačiau manau, kad Turkijos santykiai su Kipru yra vis dar labai sudėtinga kraujuojanti žaizda, ne tik, dėl, ne tik tai salai, salos gyventojams, bet ir bendresnė prasme. Ir aš manau, kad mums privalu aiškiai pasakyti, kad mes nesame patenkinti, kad šis klausimas lyg yra užstrigęs. Suprantu, kad šiek tiek lyg yra bandoma pajudėti vieną ar kitą linkmę, tačiau bendrai vertinant situacija yra įstrigusi. Ir aš iš asmenės patirties žinau, pažinodamas ir Kipro, ir turkus, ir graikus, žinau, kad jiems Kipras yra svarbiau negu kad Graikija ir Turkija. Jie Kiprą stato į pirmąją vietą. Na ir santykiai su Kipro turkais buvo visai neblogi, bendrai vertinant, tačiau Turkija turi žengti žingsnį į priekį. Ir diskutuojant apie šį pranešimą, galbūt būtų įmanoma pasiūlyti pakeitimą, prašantį Turkijos pripažinti, kad tai yra sudėtingas klausimas ir kad uh, Kiprė yra vienintelė sostinė suskaldyta dar esanti Europoje, jeigu ne visame pasaulyje. Ir dėl to tas klausimas turi būti išspręstas ir skatinu pranešėją atkreipti į tai dėmesį ir jeigu reikia netgi patvirtinti, priimti tokį pakeitimą, kuris būtent e, išsakytų tokią mūsų nuomonę. Dėkoju ponui Atkinsui. Dabar kviečiu ponę Flotką. ES Turkijos delegacijos pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Labai svarbu, kad ir delegacijoms teikiame žodis dalyvauti šiuose diskusijose. Ponios Omenroiten pranešimas yra tikrai puikiai diskusijų ir darbo mūsų komitete bazė. Noriu padėkoti jai už didžiulės pastangas įdėtas rengiant šį pranešimą. Šis pranešimas pirmose punktuose ir išvadose labai gerai e, pristato po pozityvius žingsnius, taip pat ir Europos parlamento e, padrasinimą, šiltus žodžius turkų valdžiai, taip pat pilietiniai visuomeniai Turkijoje. E, manau, kad tai labai pozityvu. Dabar dėl Kopenhagos kriterijų, gal aš pasiūlyčiau truputėlį perdėlioti um, tas nuostatas. Mūsų pranešimus labai dažnai komentuoja Turkijos spauda, taigi e, turėtumėm stengtis sukurti tokį pranešimą, kuris būtų labai naudingas ir leistų sustiprinti politinius veikėjus, profsąjungų, pilietinės visuomenės atstovų darbą, kurie dirba vardan pilietinės visuomenės. Uh, um, Turkijoje. Todėl būtų gerai, mm, kai kalbama apie įvairias pagrindinės teisės, jas aiškiau išdėlioti, daugiau akcento suteikiant uh, pagrindiniams momentams, man atrodo, būtų gerai konkrečiai pakalbėti apie uh, religinės mažumas, o toliau taip pat ir apie profsąjungų teises labai svarbu pakalbėti, nes na, apie tai kalbama tik tai kriterijų pabaigoje, tik vienoje pastraipoje, nors iš tikrųjų tai eina kalba į teisės reikuoti, į teisę įburtis į asociacijas ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra labai svarbios teisės ir joms reikėtų daugiau akcento suteikti. Lygiai taip pat kaip ir žodžio laisviai. Uh, Man atrodo, kad e, žodžio laisvė, religinė laisvė yra pagrindinės teisės, kaip ir profsąjungų teisė. Tai tą reikėtų iškelti į pirmasias vietas ir suteikti daugiau tam svarbos. Toliau. Pirmininkas, e, gerbiamą ponę, jūs jau kalbate per ilgai, prašau, jau E, baigti pasisakymą. Aš esu tu, ryšių Turkija delegacijos vadovė ir yra labai daug svarbių dalykų, kuriuos turiu pasakyti. E, man atrodo, kad trūksta punkto dėl imigrantų teisių, dėl prieglapščio prašytojų teisių. Kaip žinote, Europos vadovų tarybos pranešime, kuris yra labai nuseklus, ten buvo kalbama apie tai. Taip pat reikia paminėti ir uh, readmisijos sutartį. Man atrodo, kad iš tikrųjų aiškesnės nuostos tais klausimais būtų labai svarbios. Taip pat aš jau baigiu pirmininkę, taip aš jau baigiu. Labai svarbu dar labai aiškiai minėti galimybės stoti į ES perspektyvą. Vakar buvo kalbama apie Maroko sustiprinto bendrabiavimo statusą. Um, man atrodo, kad iš tikrųjų ir tai visas tas stebėsenos procesas ir šis pranešimas, kuris yra jo rezultatas, turėtų labai aiškiai užsiminti apie stojimą Europos Sąjungą galimybę nes jeigu to nebus padaryta, tai tikrai mes būsime kritikuojami, kad, mm, tarkime, organizuojame partnerystę su vienomis ar kitomis valstybėmis pagal skirtingus principus, kiekvienu atskiru atveju parinkdami tinkamiausią partnerystę. Ačiū. Ačiū už jūsų padėkos žodžius, bet uh, Nesitikėkite ateityje, kad irgi bus taip lankščiai jums leidžiama kalbėti tiek ilgai. Panas Didžordžija. Noriu padėkoti poniai Menuruitin Jos pranešimas tikrai atspindi realią situaciją Turkijoje ir atkreipia dėmesį į visą eilę neigiamų reiškinių. Manau, kad parlamentas ir toliau turi akcentuoti tuos dalykus. Tačiau problema yra ta, kad Turkijos darbuotojai neturi galimybės naudotis tokiamis teisėmis, kaip pavyzdžiui, teisė streikuoti mm, armija taip pat dar toli gražu nėra pavaldi politiniai kontroliai. Armenijos situacijai taip pat reikėtų skirti daugiau dėmesio. Netiesa, kad PKK, PKK um, pastaraisiais metais padarė viską, kas yra reikalinga. Pažiūrėkime į kurdų situaciją. Tikrai reikia dar žengti daug, daug toliau. Reikia, kad būtų atsisakyta visų nedemokratiškų priemonių, kurios dar galioja Turkijoje iš tikrųjų turi būti sudarytos visos sąlygos e, užtikrinti įstatymo viršenybę. Dabar dėl Kipro situacijos. Turkija turi gerbti visus tekstus, kuriuos pasirašė. Ji įsipareigojo atverti sienas ir oro uostus Kipre, tačiau to nepadarė. Ji privalo sureguliuoti savo santykius su, su Kipru, o dar to nepadarė. Ji turi išspręsti Kipro problemą. Negalima tiesiog apsiriboti e, tušiai žodžiais, reikia imtis tikrai realių veiksmų, išsprendžiant realią Europos problemą. Ir pabaigai. Mm, Europa tarsi kažkokią tam tikrą dovaną dovanoja Turkijai. Turkija negerbė pagrindinių teisių, tačiau štai e, kokių dovanų jin susilaukė. Taip, žinoma, svarbu pozityviai įvertinti pažangą, konstatuoti ją, tačiau mes, Kipro atstovai, norime pareik, paprašyti jūsų, kad tikrai būtų aiškus reikalavimai keliami šai, šalims kaiminėms, šalims, kurios turi um, ketinimus stoti į Europos Sąjungą. Maskovai. Много благодаря. Първо искам да благодаря на госпожа Омен Ройтер за балансиран и обективен доклад. Ние признаваме Ačiū. Pirmą noriu padėkoti poniai Omenroiten už subalansuotą ir gerą pranešimą. Mes pripažįstame Turkijos pažangą įvairiose sritise - ekonomikos, žmogaus teisų. Yra pažangos pasiekta santykiuose su, su kaiminėmis valstybėmis. Tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį į du aspektus. Žinome, jog yra tam tikrų problemų tarp Turkijos ir Bulgarijos. Šiuo metu nėra susitarimo tarp Turkijos ir Bulgarijos ir todėl kyra, kyla problemų su mm, Bulgarijos pabėgėliais. Mane labai neramina tokia situacija, kuomet Turkijos užsienio reikalų ministras, lankydamasis mm, Balkanų valstybėse, pažiūrėjau, atvykęs į Sarajevą, pareiškė, kad otomanų buvimas Balkanų kraštuose yra pozityvus dalykas. Kuomet užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Turkija gynė didelę dalį Balkanų gyventojų. Tai netiesa. Aš netikiu, kad Turkijo, aš nemanau, kad Turkijos ministras gali taip kalbėti, kuomet Turkija beldžiasi į Europos duris. Mavronikolas per du minutį. Ponas, Ponas Matrinikolas dvi minutės. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Savo ruoštų noriu pabrėžti, kad svarbu kalbėti ir apie gerus kaimininius santykius tarp Turkijos ir jos kaimininių valstybių. Parengtas tekstas yra puikus, gerai subalansuotas, tačiau aš manau, kad Europos geros valios išraiška nebūtinai bus gerai suprasta. Pavyzdžiui, kurdų mažumų klausimas Turkijoje taip ir yra neišspręstas. Dėl Kipro. Turėtume išvelgti tikrasias grėsmes, su kuriomis susiduria pats Kipras. Tai yra Kiprui kyla grėsmė būti kolonizuotam Turkijos. Manau, kad mes turėtume numatyti griežtas taisyklės, kurių turėtų laikytis Turkija. Iki dabar Turkija nesilaiko net savo prisimtų įsipareigojimų. Kolega kalbėjo apie Farmagustos merą. E, šis e, miestas yra kaip miestas e, šmėkla, tai yra vaiduoklių miestas. Galėtume tai pavadinti ir mes manoma, kad vis dėlto reikėtų kuo greičiau Turkijai gyvendinti seniai prisimtus įsipareigojimus. Dėl energetikos skyrios aš visiškai prieštarauju pateiktoms formuluotėms. Ačiū labai, ponia Buskut, dvi minutės. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Omen Reuten už tikrai puikų pranešimą. Jis kaip visada yra puikia diskusijų bazė, tačiau yra keletas dalykų, kuriuos dar norėčiau sužinoti. Dėl homoseksualų teisių, jos yra minimos, reikėtų akcentuoti ir lyčių lygybės klausimą. Buvo pažengta į priekį, sprendžiant Armenijos konfliktą, kurdų klausimą, tikrai padaryta pažangos. Tačiau aš manau, kad Santykiai su Turkijos vyriausybė yra sudėtingi, tačiau Turkijos vyriausybė parodė labai aiškę valią ir tai mes turėtume remti. Parlamentas turėtų siūsti labai aišku signalą, kad mes remiame Turkiją. Dėl raiškos ir religijos laisvės turėtume akcentuoti religinių mažumų um, raišką. Tačiau taip pat turėtume nepamiršti ir kitų religinių mažumų. Mes nekalbame tik apie krikščioniškasias vertybės ir katalikų um, mažumas. Reikėtų platesnio požiūrio į visas religinės mažumas Turkijoje. Komisaras kalbėjo apie dvišalius santykius ir jų svarbą. Buvo pasakyta, kad tie dvišaliai santykiai neturėtų trukdyti stojimui, kai buvo Kroatijos ir Slovenijos atveju. Aš sutinku su tuo, bet įdomu, ką apie tai mano pati pranešėja. Ačiū, ponia Baskart, ponia Kopa, dvi minutės. Ačiū labai. Aš taip pat norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją, kuri eilinį kartą parengė puikų rezoliucijos projektą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Dėl Ankaros protokolo reikalavimų. Praėjusiais metais pane Omenroiten e, savo pranešime e, teigia, kad reikia numatyti tam tikrą terminą, iki kada reikia įgyvendinti Ankaros protokolo reikalavimus. Dabar E, to termino nebeliko šiame pranešime. Kitas klausimas dėl energetikos. Kaip Jūs įsivaizduojate, kaip Turkija turėtų dėrėti su 27 ES valstybėmis narėmis dėl energetikos klausimo? Dėl dviejų mažų salų. Pone Omenroiten praėjusių metų pranešime teigia, kad daugia kultūrų kultūriniai aspektai šiuose salose turi būti išlaikyti. Dabar apie juos nebeliko jokių žodžių. Ponas Tenok. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai kalbėsiu, mažiau nei dvi minutės. Noriu pasveikinti savo frakcijos, ECR frakcijos vardu, ponę Umen Reutin, kuri šiais metais parengė labai konkretų, bet gan išsamų pranešimą, kuris gerai subalansuotas kuriame atsispindi visos pagrindinės sritys ir aš tiesiog norėčiau atkreipti komiteto dėmesį į 32 punktą, kur galbūt reiktų šiek tiek jį sustiprinti. Esu šiek tiek nusivylęs, nes politinis kapitalas, buvo skirta daug politinio kapitalo ir energijos, e, panaikinant embargą, embargą su Armenija ir prezidentas Sarkozy kalbėjo apie labai ryškę armėnų diasporą ir buvo pasirašytas ketinimų protokolas. O kitą dieną po to Turkijos premjeras pa pareiškė, kad nepriklausomai visko, kas buvo padaryta, jis nėra pasirengęs prastumti šį teisės aktą per, per, per generalinę Turkijos asamblėją, kur, kai tuo tarpu ten turi balsų daugumą ir lengvai galėjo tą padaryti ir išspręsti tą problemą. Taigi atsižvelgiant į tai, kad, kad viskas nusėdo į nacionalistų rankas Azerbaidžiane, kurie susidūrė anksčiau buvo tam tikrų spaudimu dėl Kalnų Karabacho. Uh, Dabar matome labai tokius keistus pareiškimus, kad jie iš savo jie iš savo suteikia laisvę susigražinti Kalnų Karabachą jėga. Ir aš manau, galbūt ne, nereiktų nustatyti kokiu tai konkrečių iš ankstinių sąlygų, bet sakyti, kad mes apgailestavome, jog Turkijos vyriausybė atsisako įgyvendinti susitarimus. Na, bet bendrai kalbant, visi kiti aspektai pranešime man yra primtini. Uh, kur kalba eina apie religinės mažumas, e, moterų žudimą garbės sumetimais, Sirijos e, klausimas, ortodoksų klausimas, visi kiti dalykai yra puikiai atspindėti, taigi Rija puikiai parengėte pranešimą. Dėkoju ponui Tenokui. Paskutinis kalbėtojas dviems minutėms, ponia Apodopolus. Pirmininkė. Mm -hmm. ponios Omen Ruiten pranešime yra nušviečiamos įvairios rytis, kur yra pasiekta pažangos, bet ji taip pat ir akcentuoja neišspręstas problemas, reformos, atitinkami teisės aktai, įsipareigojimai, kurių reikia laikytis. Taigi tikrai tai nėra ryšių su visuomenė pratimas. Taip pat armijos buvimas, tam tikrų laisvių trūkumas, taip pat kurdų armėnų problema. Tačiau labai svarbu, kad na, tas pranešimas nebūtų vien tik tai toksai protokolinis, kad jis turėtų daugiau prasmės. Na ir Turkija tikrai privalėjo įgyvendinti Ankaros protokolą, tačiau to nepadarė. Pajėgos Kipre dar yra dislokuotos, jos netgi buvo sustiprintos, nors tai yra ES teritorija. Kipro graikai savo gimtinėje susiduria su grėsme ekonomin, ekonominė Kipro laisvė irgi yra pribota. Uostai, oro uostai nėra atidaryti, taigi reikia daryti spaudimą Turkijai, prieš pradedant dėrėtis dėl kitų dėrybinių skir, skyrių, ar tai būtų aplinkosauga ar energija. Neturime e, pataikauti Turkijai, mes turime grasinti sankcijomis ir aš sveikinu e, ponę Omen Ruiten, kad ji būtent atspindėjo tuos dalykus savo rezoliucijos tekste. Pirmininkas, dėkoju poniai Apodopulius. Ponas Filiorė komisijos vardu, nedaugiau nei penkiom minutėm, prašau. je, je ne pense pas. Ačiū pirmininkė, aš nemanau, kad man reikės tų penkių minučių, kad tikrai galėčiau labai aukštai įvertinti jūsų komiteto pranešimą, kuris yra labai subalansuotas ir labai tiksliai atspindi situaciją Turkijoje yra pristatoma situacija mūsų manimų labai tiksliai ir teisingai, įvertinant tai, kas yra įvykę per šiuos metus. Aišku, yra dar tam tikrų a, dalykų, kur Turkija galėtų e, dar pasistumėti į priekį įvairiose srityse ir tai yra kal, pristatoma pranešime. Aišku, galima galbūt ir e, plačiau panalizuoti, e, tarkim, pagrindiniam teisėm, vienom galbūt yra daugiau skirta dėmesio, kitom gal mažiau, kaip ponia Flotras sakė, gal ir iš tikrųjų būtų galima paieškoti tam tikrų galimybių mm, truputėlį užtikrinti didesnę pusiausvyrą tarp įvairių pagrindinių teisų ir gal iš tikrųjų kai kurioms pagrindiniams teisėms reikėtų skirti daugiau svarbos pranešime. Ponerija Taip pat perdaviau jums mūsų pamastymus dėl konstatuojamųjų dalių, kur kalbama apie komisijos darbą. Aš paprašysiu jūsų panalizuoti mūsų pasiūlymus. Jūsų pranešime yra pasakyta, kad komisija vertino, kad yra šiek tiek pažangos padaryta. Gal iš tikrųjų tai ne visiškai atspindi mūsų pranešimo dvasę, nes ir, ir mes esame pasirengę diskutuoti plačiau. Bet šiaip aš noriu dar kartą pabrėžti, kad jūsų pranešimas yra labai aukštos kokybės ir aš labai sveikinu jūs parengus tokį pranešimą. Ačiū labai. O kaip visada pati pranešėja baigs šias diskusijas. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti keletą dalykų, kad mes visi žinotume, kas yra svarbiausia. Turiu pabrėžti, kad viename pranešime, kuris turi būti tam tikros apimties, neįmanoma paminėti visas smulkmenas ar aplinkybės, apie kurias buvo kalbama šiandien. Dėl Bulgarijos mano kolega užsiminė apie Bulgariją. Turiu pasakyti, ponia pirmininkė, Praėjusiais metais Bulgarija buvo pranešime, tačiau dabar aš bandžiau pasiekti, kad šis pranešimas būtų labiau subalansuotas. Norėjau akcentuoti teigiamus dalykus, padarytą pažangą. Ehm, norėjau pabrėžti, kaip e, pat pati Turkijos visuomenė pasikeitė per tuos metus. Tuo būtent ir siekiau aš. Aš norėčiau tikėtis, kad e, jūs nebūsite suklaidinti to mano siekio labiau subalansuoti tekstą. Taip pat pabrėžiau, kad Kopenhagos kriterijų laikymasis yra pats svarbiausias dalykas, tai yra bendradarbiavimas ES pagrindas. Labai svarbu, kad žmogaus teisės būtų į, ne tik įtvirtintos teisės aktuose, svarbu, kad žmonių mentalitetas keistusi. Labai gaila, kad ponios Flotre nebuvo tuo met, kai aš pristačiau šį pranešimą. Aš daug kalbėjau ir apie streikų teisę. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę e, Turkijos e, gyventojai streikavo. Galėčiau, aišku, pateikti ir kai kurias smulkmenas apie streikų um, organizavimą, tačiau noriu pabrėžti, kad, pavyzdžiui, religijos teisės e, turėtų taip atsiprašau, religijos laisvės taip pat turėtų būti įtvirtintos teisės aktuose. Aš pabrėžiau tas sritis, kuriuose reikalinga tolimesnė pažanga. Aš labai tikiuosi, kad ponia Flotre nepateiks savo pakeitimo ir dėl žiniasklaidos. Pone pirmininkė, aš stengiausi taip pat tinkamai nušviesti žiniasklaidos situaciją Turkijoje. Kodėl reikėtų kalbėti apie atskiras partijas? Aš manau, kad kai kuriais atvejais išpirka už Dohan e, grupę galbūt buvo per didelė. Tačiau Turkijai reikia ir sveikų smulkų e, žiniasklaidos koncernų. Aš nesakau, kad viskas gerai e, su žiniasklaida Europoje. Kitas klausimas - moterų teisės. Apie jas yra minima kai kuriuose punktuose. Aš galėčiau, aišku, ir labiau išsiplėsti, tačiau vargu, ar tai prisidėtų prie uh, geresnio pranešimo projekto. Aš tikrai tikiuosi, kad nesulauksiu labai daug pakeitimų šiam rezoliucijos projektui. Dar viena pastaba apie kaimininės valstybės ir kaimininius santykius. Turbūt prisiminsite, kad prieš metus renktame pranešime aš buvau įrašęs kitą datą, tai buvo 2009 metai. Dabar Aš vėlgi rašau, įrašiau tą pačią datą, 2009. 28 straipsnėje aš e, įrašiau without delay, tai yra nedelsint. Ir dėl Turkijos ir Kipro konflikto. Manau, kad Kai Turkija pripažins Kiprą, tai visos problemos įsispręs savaime. Santykiai savaime pagerės. Manau, kad dabar laikas, kad turkai žengtų žingsnį šioje srityje. Aš tai būtent norėjau pabrėžti. Kita vertus, tikiuosi, kad Kipro graikai taip pat imsis iniciatyvos. Būtų daug paprasčiau, jei tos dvi šalys susitartų. Tokiu būdu galėtų būti baigtos dėrybos dėl Kipro graikų. Visi žino, kad Europa labai remia ar remtų tokią iniciatyvą. Pone pirmininkė, aš jau aptariau svarbiausius dalykus. Noriu padėkoti už išgirstus pagiriamuosius žodžius, dėkoju už paramą ir tikiuosi, kad kai bus balsuojama vasario mėnesį dėl šio pranešimo, aš sulauksiu 99 procentų paramos, nes tai būtų teigiamas signalas Turkijai. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už baigiamosius žodžius. Ji kaip visada labai tiksli ir laikosi laiko grafiko. Dabar perėsime prie kito darbo atvarkės punkto. Kaip numatyta, pagal darbo atvarkę dabar bus keitimasis nuomonėmis su Pone Ešton, sąjungos vyriausiaja įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai bei paskirtąją komisijos pirmininko pavaduotoją. Liko dar keletas minučių iki 10 valandos ir dabar norėčiau tarti keletą žodžių apie pačią procedūrą. Ponas Atkinsas nori pasisakyti dėl darbo tvarkos. Uh... Tik dėl darbo tvarkos, dėl paskutinio punkto. Ar yra numatytas pakeitimų pateikimo grafikas dėl um, Turkijos pranešimo? Giusto. Il, uh... Jūs esate teisus. Pakeitimų pateikimo terminas yra gruodžio 15 diena, sako pirmininkas, 12 valanda. O dabar grįšiu prie kito darbo atvarkės punkto. Turint omenyje, kad labai daug kas nori pasisakyti, daug kas paprašė kalbėjimo laiko ir jei mes norėtume patenkinti visų pageidavimus, tai tiesiog mūsų posėdis užsitęstų labai ilgai. Deja, e, vyriausioji įgaliotinė negali būti parlamente ilgiau nei numatyta, todėl mes turėtume frakcijos lai, kalbėjimo laiką sutrumpinti. Kiekviena frakcija gali pasisakyti tiek, kiek numato kalbėjimo kiek numatyta kalbėjimo laiko sąraše ir noriu paprašyti visų frakcijų atstovų disciplinos. Visi turime laikytis disciplino. O dabar noriu atsiprašyti visų, aš tikrai negaliu sulaužyti taisyklių, būsiu labai nesimpatiškas ir tikrai nutrauksiu jūs, jei jūs kalbėsite per ilgai. O dabar noriu pakviesti ponę Ešton su posėdžių salė ir tuomet pradėsime keitimąsi nuomonėmis. please. Lei ha 5 minuti, eh? la sto confrontando. Sì, sì, benissimo, ve lo dico prima. Bene, se volete prendere posto possiamo dare inizio alla... Kviečiu visus susėsti. Pradėkime keitimąsi nuomonėmis su Lady Ashton. Man, mums visiems didžiulė garbė ir privilegija uh, pasveikinti baronienę Ašten šiame komitete šį ryt. Praėjus kelioms dienoms, faktiškai valandoms po jos paskirimo. Šis paskirimas reiškia naują etapą išorės santykiuose užsienio politikoje, kadangi komisija dabar gaus naujus išteklius bendroms diplomatinėms pastangoms vykdomoms 27 valstybių narių įvairiose taikos misijose, kaiminystės politikoje ir kitose kontekstuose. Taigi ši politika šiandieną įsigaliojus ir Lisabono sutarčiai atnaujinus šią politiką, jūsų pirmtakai Saviera Solana, Benita Baldner, kuriems, kuriuos norėtumėme šiandien ypatingai pagerbti. Šiuo pagrindu, Lady Ashton, jūsų paskirimas vyriausiaja įgaliotinė užsienio, politikos, užsienio saugumo politikos klausimais mūsų lūkesčiais turėjo sutapti su naujosios komisijos paskirimu ir tuomet turėjo vykti demokratinis balsavimas šiame demokratiškai išrinktame parlamente patvirtinant jūsų mandatą. Aš įsivaizduoju, kad ir jūs norėjote, kad būtent taip būtų viskas įvykę. Tačiau, kaip matome, užtruko Lisabono sutarties ratifikavimo procesas ir dėl tos priežasties šiek tiek užtruko ir jūsų paskirimas. Ir tai reiškia, kad institucinis balansas, institucinė pusiausvyrą, kuri yra numatyta sutarte, sutartyje, yra tik tai teorijoje, ne praktikoje. Taigi mes komitete džiaugiamės jūsų paskirimu ir tikimės, kad per ateinančias dvi valandas mes labai plačiai padiskutuosime. Uh, apie tuos iššūkius, kurie jūsų laukia. Dabar dėl jūsų paskirimo procedūros vyriausybių valstybių vadovai nusprendė paskirti komisarą į jūsų postą ir mes manome, kad tai yra puikus pavyzdys, rodantis, e, kaip būtų galima užtikrinti bendrijos e, politikos testinumą. Jūsų e, paskirimas yra jau užtvirtintas ankstesnės kadencijos parlamento. Tai reiškia, kad mūsų nuomonė kaip ir buvo gerbiama. Uh, Ir jūs, e, kaip komisarė, iš tiesų labai gerbėte mūsų instituciją, vykdydama savo prievolės ir pareigas. Ir aš tikiuosi ir labai norėčiau, kad ir naujose pareigose jūs toliau skirsite daug dėmesio ir jautriai e, reaguosite į mūsų parlamento komentarus. Nuo to priklausys ir jūsų darbo, ir mūsų darbo sėkmė. Per ateinančias kelias savaitės jūs būsite atsakinga už Europos diplomatinės tarnybos įsteigimą, išorės veiksmų tarnybos įsteigimą. Sutartie teigiama, kad būti, su parlamentu turi būti konsultuojamas šioje srityje. Norint užtikrinti sąžiningą bendradarbiavimą ir institucinę pagarbą, apie kurią kalbėjau ir anksčiau, ir kurios mes visuomet laikėmės, Šioje dvasioje aš esu visiškai įsitikinęs, kad jūs mums šiandien pasakysite, kad mūsų komitetas visuomet bus įtrauktas į tas diskusijas, kurių išdavoje matysime pasiūlymus dėl teisės aktų. Taigi be tolesnių trukdžių aš norėčiau suteikti žodį jums ir prašau komiteto prašau jūsų kalbėti maždaug penkias minutės. Po to bus daug klausimų ir atsakymų, taigi tiesiog tam, kad galėtumėme sklandžiau dirbti. Prašau. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, pirmiausia, dėkoju už didžiulę garbę šiandien kreiptis į Jūs. Labai džiaugiausi, kad jūs paminėjote, jog aš anksčiau rodžiau didelę pagarbą šiam parlamentui ir džiaugiuosi, kad jūs pripažįstate tai ir esate visiškai teisus, ponė pirmininka, kad, kad aš ir toliau įtrauksiu parlamentą, atvyksiu jūs, pas jūs kuo galima dažniau, kiek, kiek įmanydama dažnai. Taip pat norėčiau pasakyti, kaip teigiau ir ankstesniam INTA komitetui, uh, su kuriuo dirbau daugiau ir visiems parlamentarams. Aš tikiuosi, kad ne tik tokiomis progomis mes diskutuosime, aš tikiuosi, kad ir tada, kai jums kils problemų, jūs atkreipsite mano dėmesį į tas problemas. Man tai yra svarbus momentas, kadangi, kadangi vakar džiaugiamės ir šventėme Lisabono starties įsigaliojimą ir aš norėčiau ir šiandien paminėti tą progą su parlamentarais. Aš Priemiau šį paskirimą, norėdama įvykdyti, gyvendinti pažadus ir aš gerbsiu ES valstybių narių ir piliečių nuomonę ir mielai laukiu bendradarbiavimo su tarybos pirmininku, komisijos pirmininku ir visų 27 valstybių narių užsienio reikalų ministrais, taip pat kolegomis komisijoje, kadangi būsiu komisijos vicepirmininkė, kai bus patvirtinta nauja komisijos sudėtis. Na ir šiandieną kreipiuosi lygiai taip pat į Jūs e, susiekiu, kuo galima geriau plėtoti tuos santykius ateityje ir galiu Jums pažadėti, kad ir toliau bendrausiu su parlamentu atvirai ir pragmatiškai. Žinau, kad daug kas buvo, daug buvo kalbama apie tai, ar mano patirtis yra pati aktualiausia ir tinkamiausia, tačiau aš niekuomet nebuvau asmo, kuris visiškai neturėjo patirties. Aš dirbau e, dėrybose ir siekiant konsensuso, kompromiso įvairiose tarptautiniuose forumuose ir aš tikiuosi, kad aš įrodysiu, kad esu, kad sugebu įvykdyti šias pareigas. Na ir diplomatijos reikšmė, ypatingai atsižvelgiant į dabartinius iššūkius. Matome, kad pastarėjai metai buvo gan sunkus ir svarbu atkurti pasitikėjimą žmonėmis tarpusavyje, dirbti kartu tam, kad galėtumėme tą pasitikėjimą išsaugoti. Tam reikia žmonių, kurie galėtų išklausyti ir kalbėti, kurie galėtų ir mokyti ir mokytis, kurie galėtų dirbti už, už scenos ir taip pat dirbti žiniasklaidos dėmesio centre Aš dirbau ir sveikatos srityje, teisingumo, teisingumo srityje, taip pat buvau vyriausybės narė ir taip pat vadovavau lordų rūmams. Ir taip pat, matyt, jums būtų labai svarbu, kad buvau e, komisarė už, e, atsakinga už priekybos sritį ir turiu atitinkamai e, sukaupusi daug patirties. Taip pat daug dirbau su JAV, Kinija, Rusija ir tikiuosi, kad ta, ta patirtis man leis sėkmingai dirbti ateityje. Aš labai didžiuojosi, labai didžiuojosi, kad visos 27 valstybės narės sutarė, kad aš esu tinkamas asmo šiam, šioms pareigoms užimti. Ir kaip tikriausiai matėte, tą naktį aš šiek tiek buvau ir nustebusi. Na, ką aš norėčiau pirmiausia padaryti? Norėčiau užtikrinti užsienio politikos testinumą ir aš tikrai labai gerbiu Xavier Solaną ir Benita Waldner, nes iš tiesų jų indėlis ES yra didžiulis. Na, aš nenoriu daug kalbėti pradžioje, bet tik tai norėčiau pasakyti, kad pasaulyje mūsų reputacija yra didžiulė, remiantis tomis vertybėmis, kurios brangios, brangios yra mums, jums ir visoms 27 valstybėms narėms. Mes kalbame aiškiai ir ryštingai dėl svarbiausių mums tenkančių iššūkių. Esame didžiausias humanitarnės pagalbos projektų finansavimo tiekėjas. Esame pusė milijardo žmonių, kurie dirba kartu iš vien ir mums reikia dar daugiau nuveikti, kad mes galėtumėme dar turėti didesnį politinį svorį. Taigi, matysite testinumo, taip pat matysite galimybių peržiūrėti ir suderinti tą darbą, kuris vyksta visame pasaulyje, tam, kad tos funkcijos būtų sudėtos į bendrą dėlionę, kuri galėtų dirbti ir būti veiksminga. Ir per ateinančias kelias savaitės aš bandysiu renkti pasiūlymus dėl išorės tarnybos, išorės santykių tarnybos, tai yra galimybė, kuri leidžia mums šalia tarybos ir komisijos institucijų sukurti naują diplomatijos tarnybą, kuri turės pridėtinės vertės valstybėms narėms ir bus unikali savo sudėčia. Dėkoju. Grazie, signora Assom. Il pregio della concisione depone molto bene. Ačiū. kadangi jūs taip glaustai kalbėjote, tai yra puikiai įžanga į mūsų diskusijas. Dabar o, mes suteiksime galimybę keliems parlamentarams klausti, po to jūs galėsite atsakyti. Visų pirma, APP e koordinatorius Poras Lafranka. Ačiū pirmininkė. EPP frakcijos vardu norėčiau pasveikinti Jūs paskirtą į šį postą ir dėkoju, kad Jūs iš karto atėjote į mūsų komitetą. Manau, kad tai yra puikus žingsnis rodantis, kad Jūs ketinate įtraukti parlamentą į visus procesus. Mes tikrai lauksime Jūsų pasiūlymų, ypač dėl išorės reikalų tarnybos. Mano frakcija norėtų išgirsti, ar Jūs esate pasirengusi šio perinamojo laikotarpio metu metu taip pat įtraukti parlamentą pagal visas e, naujosios sutarties numatytas mums galimybės. Mums būtų įdomu žinoti, kokios tarnybos dirbs e, jums dėl e, Europe 8, kokios tarnybos dirbs, kit, bus pavaldžios kitiems komisarams. Uh, Vienas iš jūsų tevinainių pasakė, kad jūsų paskirimas ir taip pat vadovų pirmin, pirmin, pirmininko paskirimas tikrai New York'e eismo nesustabdys. Tačiau noriu paklausti, ką jūs ketinate nuveikti, formuojant užsienio reikalų politiką, kuri būtų efektyvi ir atitiktų tuos principus ir tas vertybės, kuriamis mes tikime. Uh, Mes labai tikimės, kad jums pasiseks tai padaryti, mes labai tikime, kad jums pavyks suformuoti viziją ir um, išlikti ištikimai um, institucijai. Ką Jūs galvojate apie tai, kad 27 valstybės narės nesugebėjo vieningai susitarti ir paremti bendros, kad, kad ES atstovautų vienas žmogus jungtinėse tautose, jungtinių tautų asamblėje. Ačiū ponui Salafrankui, kuris laikėsi pasisakymo laiko, dabar ponas Visažin. Ačiū pirmininkė. Baroninė Ašton. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu norėčiau pasveikinti jūs. Uh, atėjus į mūsų komitetą pirmas iki kaip mm, aukštoji galiotinė ir komisijos vicepirmininkė. Tai yra to paties darbo dvi pusės, kuriuo atskirti neįmanoma. Nors tikrieji klausimai įvyks sausio mėnesį, aš manau, kad šios dienos diskusijos bus taip pat labai svarbios. Ypač formuojant naują komisiją tai, kad jau antrą savo darbo dieną jūs esate čia mūsų komitete, rodo, jog esate pasirengusi dirbti glaudžiai su mumis tai yra su vienintelė ES tiesiog išrinkta institucija. Lisabono sutartis, kuris įgaliojo vakar, ne vien tik tai sukūrė jūsų postą, bet taip pat ir mums suteikė naujų atsakomybių ir naujų, įgal, e, naujų galių. Jūs patirsite didžiulį spaudimą iš įvairių pusių per artimiausias savaitės ir mėnesius, kadangi dabar dirbsime pagal naują sistemą tikiuosi, kad jūs sugebėsite um, koordinuoti tą sistemą ir surasti bendrijos e, ir tarp vyriausybinio požio taikymo pusiausvirą. Aš mm, linkiu Jums geriausios sėkmės Jūsų darbe. Ačiū. Yra daug teigiamų dalykų ES Rusijos santykiuose dėl Irano nu, brandalinės programos, Medvedevo pareiškimus matome, dėl, tačiau matome situaciją su korupcija, neteisingais rinkimais, ką ES gali padaryti spręsdama energetikos konfliktus tarp ES ir e, Rusijos, kuri iš tikrųjų yra didžiulis iššūkis tose santykiuose ir kaip ES ketina e, suaktyvinti dialogą dialogą su Rusija dėl žmogaus teisų ir įstatymo viršenybės. Ačiū. Ačiū ponui Viženin. O dabar Aldė frakcijos koordinatorė, ponė Neit. Pone pirmininkė, vyriausiai galiotinė, mielos kolegės ir kolegos. Baroninė, kai jūs buvote paskirta, buvo paviešintos kai kurios nuotraukos. Viena nuotrauka buvo labai įdomi ir kelianti nerim, nerimą. Keturi žmonės spindintys pasididžiavimu baroso viduryje, ponas Van Rompoj, tarybos e, pirmininkas ir kitoje pusėje stovėjote jūs. Tačiau taip sustatyta žmonių eilė e, netitinka jūsų kompetencijų. Ta nuotrauka tarsi rodė, kad senieji valdžios atstovai ir nori likti savo kėdėse ir turėti tą pačią svarbą, kaip turėjo. Kaip jūs ketinate bendradarbiauti su kitų aukštų postų turėtojais. Dėl Europos išorės veiksmų tarnybos vėliausia balandžio mėnesį taryba turės priimti sprendimą dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Kaip jūs įsivaizduojate tos tarnybos veiklą? Jūs minėjote, kad mes turime neįlinę galimybę sukurti ar naujai įsteigti naują darinį Europos išorės veiksmų tarnybą. Sutinku, kad parlamentas turėtų labai atsargiai vertinti šios tarnybos sandarą. Kaip jūs vertinate tarnybos veiklą? Ačiū labai, ponė Neits. Dabar žaliųjų frakcijos vardu, ponė Lunačiai. Ačiū labai, ponė pirmininkė, baronienė Ešton, žaliųjų frakcijos vardu, sveikinu Jūs atvykusią į mūsų posėdį, dėkoju Jums už tas porą valandų, kurių metu Jūs dalinsitės savo patirtimi. Pone baronienė, Europai reikalingas bendras veidas ir bendra užsienio politika bendra vidaus politika tiek ES viduje, tiek už ES ribų turėtume kalbėti apie konfliktų prevenciją. Mums reikia naujos politinės krypties. Reikia, kad būtų pamirštas e, nacionalinis e, egoizmas, nacionaliniai interesai, kaip tai buvo Irako konflikto atveju. Turime galvoti apie europietiškąją kryptį. Baronienė, jūs e, save įvardijote kaip proeuropietišką asmenybę. Kaip jūs įrodysite, kad jūs dirbsite Europos labui, o ne tiesiog gindama Junktinės karalystės interesus. Aš labai tikiuosi, kad jums pavyks laikyti savo įsipareigojimų. Kitas klausimas. Europos išorės politika yra formuojama ne jūsų vienos. Kaip Jūs vertinate jungtinių tautų organizacijos reformą? Jungtinių tautų organizacija yra numatyta ir vieta Europos Sąjungai. Dar vienas klausimas. Her Bosnijoje ir Hercegovinoje vyksta diskusijos apie naują konstituciją. Kaip Jūs įsivaizduojate šios valstybės integraciją Europos Sąjungą? Ar jūs pasisakote už vizų, supaprastinto vizus, vizų režimo įvedimą Kosovui? Ačiū labai. Baronienė Ešton, dabar norėsiu suteikti jums žodį. Galite atsakyti į klausimus. Norėčiau paprašyti, kad jūs atsakytumėte ne ilgiau nei penkias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, per penkias minutės aš turėsiu trumpai atsakyti į klausimus. Pone Salafranko, dėkoju už gerus palinkėjimus. Manau, kad jūs teisingai įvertinote mano santykius su Europos parlamentu. Taip pat aš noriu visiškai laikyti, laikyti sutarties ir gerbti parlamentą. Kaip tą būtų galima padaryti, mes patys turėsime nuspręsti. Ir atsakomybė, sprendimų prieimimas yra numatytas Lisabono sutartyje. Aš labai atidžiai perskaičiau sutartį bandydama išsiaiškinti mano santykius su Europos parlamentu, bet Europos parlamentas turi būti įtrauktas į dialogus ir diskusijas. Dabar kalbant apie tai, ar aš noriu kur nors stabdyti eismą, ne, aš noriu, kad eismas būtų sklandus, kad jis judėtų. Mums, aš manau, svarbiausia tai, kad labai dažnai mes, tu, mes turime kalbėti garsiai ir turime kalbėti bendrai. Kartais gal ir tyliau kalbėti, bet parodyti, kokia yra mūsų, kokia yra mūsų pozicija, kad ta pozicija būtų bendra, kad ji būtų pagrįsta mūsų vertybėmis bendromis, Dabar jūs klausėte dėl generalinio sekretoriaus kandidatūros. Manęs tai nestebina, nes 27 valstybėse narės yra skirtingos nuomonės ir vienas man tenkančių iššūkių yra dirbti su tomis 27 valstybėmis narėmis, surasti bendras grėsmes. Neturėjome nie mažiausio vardi, bendro vardiklio, bet bendrų veiksnių ieškojimo. Dėkoju socialistų frakcijos koordinatoriui Aš sutinku, kad turėsime dirbti kuo galima artimiau. Stokholme lankiausi viršūnių susitikime ir visose susitikimuose lankiausi su, su Rusija ir prezidentas Medvedevas, kaip jis vertina Rusijos ateitį, aš manau, kad mums reiks artimai su jais dirbti. Mes kalbėjomės apie energetiką, turėsime toliau tęsti tą dialogą, tačiau aš manau, kad dėl žmogaus teisų, įstatymo viršenybės, visais tais klausimais turėsime ir toliau kalbėti su Rusija. Ir kaip jau minėjau, turėjau galimybę iš, įsiklausyti į tuos dialogus. Ir aš, aišku, vedu savo dialogą kaip priekybos komisarė, ne vien tik tai su priekybos ministru, bet ir su Rusijos premjeru bei prezidentu ir toliau tą darysiu. Dėkoju Alde frakcijos koordinatoriai. Na, dėl tos nuotraukos, kurią jūs minėjote, aš nežinojau, kur stoviu, kai buvo e, fotografuojama ta nuotrauka. Ir šiandien po pietų aš kalbėsiu su tarybos pirmininkai, su, su e, Ispanijos premjeru ir kitais pareigūnais ir su jais aš aptarsiu svarbius klausimus. Labai svarbu, kad rotuojančio pirmininkavimo energija būtų išsaugota, kad būtų iš, išmoningai panaudota e, ta pro, rotavimo procedūra. Ir aš manau, kad mes tikrai galime daug naudos iš to išpešti. Nebejoju, kad aš sugebėsiu artimai bendradarbiauti su kolegomis ir, manau, aiškiai suvoksiu, koks yra mano vaidmuo. Dėl išorės veiksmų tarnybos daug ką reiks nuveikti, surasti būdų, kaip galėtumėme užimti lyderio vaidmenį pasaulyje. Ir aišku, tai yra unikali institucija. Žaliųjų frakcijai dėkoju. Mes visi norime kalbėti vieningų balsų ir aš tikrai nebūsiu Britų vyriausybės e, priedas. Mane paskyrė 27 valstybės narės ir tai, kad buvau patvirtinta tarybos komisare, aš manau jau įrodžiau, kad esu europietė ir savo valstybėje buvau labai proeuropietiška ir džiaugiuosi, kad esu taip vertinama. E, Labai svarbu užtikrinti veiksmų testinumą. Dėl jungtinių tautų vyriausiojo galiotinio vaidmuo kalbėti 27 valstybių narių vardu, jeigu yra susitarimas tokia pozicija. Yra dėl Bosnijos daug ką reikia nuveikti, aš kalbėjausi jau apie tai. Berlyno plus susitarimas, kaip galėtumėme juo pasinaudoti, tačiau reiks dar daug ką nuveikti, dėja negaliu detaliai pristatyti situacijos tikrai reikia vesti dialogą dėl Bosnijos ir dar daug ką reiks nuveikti šioje srityje. Dėkoju. Grazie, signor Astom. Torneremo... Ačiū. Dabar grįšime, galbūt prie tam tikrų temų grįšime, bet kadangi penkios minutės jau išseko, Dabar turime pereiti prie kito raundo. Dvi minutės ECR koordinatoriui ponui Tanukui. Pone pirmininkė, Leidė Ashton. Pirmiausia, mane kaltino jūsų kolega, kolega e, leiboristė Hannibal, kad aš prieštaravau tam, kad vyriausiai galiot netaptų moteris. Visiška nesąmonė. Aš manau, kad jūs esate, man labiausiai rūpi patirtis ir kvalifikacijos. Ir Ferrera Badinta Boltner, kuri buvo atsakinga už protokolus, buvo irgi labai puikiai dirbantis asmuo, jūsų pirmtakė. E, Taip pat Ksavieras Solana buvo ir NATO generalinis sekretorius, turi daug patirties Ispanijos politikoje. Taigi mano frakcija norėtų žinoti, kodėl jūsų manimų jūs turite užimti šią poziciją, lyginant su kitais asmenimis, kurie yra geriau kvalifikuoti šiam, šiam, šioms pareigoms užimti. Dabar klausimas dėl saugumo politikos ES Ukrainos viršūnės susitikimas. Kaip pasinaudosite juo, kad perspėtumėte Rusiją, kad ji nesikištų į Ukrainos rinkimus? Ir kiek Krymas bus įtrauktas į tuos rinkimus dėl Pietų Kaukazo ir Kalnų Karabacho. Azerbaidžano pareiškimai neseniai padaryti dėl jėgos panaudojimo susigražinant Kalnų Karabachą ir kaip Turkija, kaip jūs vertinate Turkijos įsitraukimą ir sąlygų kėlimą normalizuojant santykius su Armenija. Na ir NATO turi savo e, kovos su piratavimu misiją Afrikos kišulyje. Kokios prietinės vertės gali duoti Atalantos misija? Ir taip pat saugumo politikos štabo, karinio štabo įsteigimas Briuselėje. Kontroversiškas klausimas. Kaip jūs įvertinate? Ir artėjant Junktinės karalystės ir rinkimams Junktinėje, Junktinėje karalystėje, ar jūs galėsite atsispirti tam tikram spaudimui iš tam tikrų veikėjų Junktinėje karalystėje? Ir taip pat e, dėl situacijos Šrilankoje. Ačiū, pana Tanakui. Toliau dviem minutėm guoja koordinatorius koordinatorė Liozink. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs Europos kairiųjų frakcijos vardu. Iki 2010 m. balandžio mėnesio turėtų būti parengta Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra. Pirmininkaujantį Švediją pasiūlė, kad ši tarnyba būtų svygeneris, tarnyba nepriklausoma nuo komisijos ir tarybos. Tačiau vis dėlto e, komisija turėtų kai kurių galių formuodama šią tarnybą pagal dabar esantį pasiūlymą. Kuris variantas jums yra primtinesnis? Kalbant apie šios Europos išorės veiksmų tarnybos koncepciją, daugiau svorio įgautų mažųjų ES valstybių balsas. Noriu paklausti jūsų, ar jūs čia neižvelgiate europietiškosios idėjos pažeidimo, kitaip tariant, ar nemanote, kad pažeidžiamas e, demokratijos principas. Dėl Atalantos misijos Somalija. E, gavome informacijos, kad ateityje ES ketina finans, skirti dalį finansavimo uh, iš stabilumo priemonės. Kitas klausimas susijęs su šariato teise. Noriu paklausti, ar Europos e, Sąjungos požiūris į stabilumo priemonę yra atitinkantis jūsų poziciją. Kitas klausimas, kaip jūs ketinate finansuoti karines ES misijas? Ar jūs pritarėte e, savo kaip vyriausiosios įgaliotinės e, numatytam biudžetui iš ES? Ar manote, kad jis yra adekvatus? Grazie, onorevole Lusing. A nome del gruppo EFD. Ačiū, panė Lusing. EFD frakcijos vardu, panas Banamina. Uh, Baroninė Ashton, Aš taip suprantu, kad jums patinka mokslinė fantastika ir daktaras U iš uh, Britų televizijos nežinau kaip dėl Galahar. Uh, ir ten um, čia tarsi pagal laiko mašinos veikimą iš daktaro Hujus atsiradote štai pas mus. Uh, Ir dabar jums e, klausimai yra užduodami apie praeitį ir ateitį. Bet iš tikrųjų, aš manau, kad yra klausimai, kuriuos jūs turite atsakyti. Norėčiau paprašyti paaiškinti, kaip jūs um, dėl brandolinės nusiginklavimo programos buvote išdininkė toje programoje. Ar jūs ėmėte ar neėmėte pinigų iš sovietų bloko ar valstybė, e, valstybių, ar iš Junktinės karalystės komunistinių partijų tiesiogiai ar netiesiogiai. Aš nebūtinai turiu galvoje Rusiją ir Tarybų sąjungą, jūs tą jau paneigėte, tačiau ar ėmėte pinigų iš kitų sovietinio bloko valstybių, ar iš komunistinių partijų, ar joms prijaučiančių organizacijų, ar individų. Faktai yra tokie, kad jūs buvote CND išdininkė, e, tuomet buvo atsisakyta nurodyti e, lėšų teikėjus, e, sovietai sakė, kad buvo per Britanijos komunistų partiją perduos lėšos ir netgi generalinis sekretorius 1991 metais oficialiai pripažino, kad buvo lėšos gautus iš KGB. Po to buvo auditas 1993 metais ir buvo rasta, kad apie 40 procentų CND lėšų negali būti nustatyta iš kur atkeliauja iškeliavo. Aš manau, kad visos valstybės, kurios čia yra atstovavimas ir kurios dėje turėjo gyventi komunistinio režimo metu ir visos NATO valstybės e, nori um, aiškiai pasakyti, kad e, dėl CND darbo iš tikrųjų reikalingi labai aiškus atsakymai. Ačiū. Manui Kambal Banemanui, neprisijungusiu vardu. Mėlyna, dvi minutėm. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. <clears throat> nou, we hebben veel vragen gehoord. Ačiū pirmininkė. Išgirdome daug klausimų, ypač iš Britų parlamentarų. Uh, ir norėčiau išgirsti baroninės Ašton aiškius atsakymus. Aš noriu paklausti dabar pats, e, jūs dirbate 27 valstybių su labai skirtingomis vizijomis e, vardu. Štai matėme dabar ir šve, e, Šveicarijos atsiprašau, Švedijos pareiškimus dėl Jeruzalės ką jūs galvojate, kaip jūs galėsite 27 valstybių labai skirtingas pozicijas suvienodinti, kokius diplomatinius metodus jūs taikysite, ar jūs tikrai sugebėsite tinkamai pasirinkti tinkamus sprendimus, kaip jūs ginsite mažų valstybių, pavyzdžiui, Niderlandų interesus. Ačiū. Baroninė Ašton, aš suprantu, kad gal iš tikrųjų kai buvo tarsi kulkosvaidžių užduodami klausimai, jumi per penkias minutės gal bus labai sunku atsakyti į tuos klausimus, tačiau, na, mes visi labai vertiname jūsų puikius įgūdžius, taigi jums žodis. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu. Pone Tano, kai pradėjote nuo klausimo, kodėl aš turėčiau būti šiame poste, atsakymas yra toks, todėl kad 27 valstybių vyriausybių um, vadovai uh, mane pakvietė į jį užimti ir aš tikrai pasistengsiu, kaip galima geriau eiti šiame šias pareigas. Dėl patirties ir kvalifikacijos. Uh, Aš labai gerbiu Europos parlamentą ir tikrai pripažįstu, kad čia yra susirinkę žmonės, kurie turi milžiniškos patirties ir jeigu leisite, aš labai norėsiu pasikliauti jūsų patirtimi dirbdama savo darbą. Tačiau aš manau, kad mano turimi įgūdžiai yra tinkami mano postui. Dėl Ukrainos buvo tam tikrų diskusijų tarp Ukrainos ministės pirmininkės ir Rusijos prezidento. Aš nežinau, kokie yra rezultatai, žiūrėsime, kokie kaip bus su tais rinkimais. Tikrai, na, tai yra sudėtingas klausimas, bet tai demokratija yra geras dalykas. Aš ne visus iš jūsų klausimus galiu atsakyti dėl Atalantos dėl ir Muhatse. Aš manau, kad čia tikrai galima labai daug ką padaryti. Aišku, kad reikia daugiau dirbti su Afrikos sąjungą. E, vadovų sutikime bus galima paieškoti geresnių e, variantų, paremti žemės pėgomis paremtas iniciatyvas ir vakar sprendimus taip pat reikėtų prisiminti. Dabar dėl leiboristų iniciatyvų aš nesu leiboristų atstovė. Aš suprantu, kad yra čia dėl Kolumbijos daugiau platesnis toks žmogaus teisų klausimas, dėl to, kada geriau būtų palaikyti ryšius ar ne. Mm, su Kolumbija aš manyčiau, kad reikėtų palaikyti ryšius, tai būtų naudingiau. Dėl to, ką ponė Liozin klausė, dėl išorės reikalų tarnybos, kuri turi būti nepriklausoma nuo komisijos, taip aš pageidaučiau, kad tai būtų, bet tačiau čia vėlgi sutartis labai aiškiai numato reikalavimus. Ir, uh, mes turime labai atidžiai sekti nu, sutarties nuostas ir nuo pat savo pirmų pasisakymų tą noriu pasakyti. Mano darbas yra užtikrinti, kad ta tarnyba būtų suformuota ir pradėtų dirbti ir kad visos valstybės ir visi parlamentarai galėtų ją didžiuotis ir būtent tokiu principu aš dirbsiu. Mažos valstybės, taip, labai svarbios keli europarlamentarai to klausė. Labai svarbu, kad užtikrintumėm jų pilną įtraukimą tiek į uh, užsienio reikalų tarnybos darbą, tiek tiek ir plačiau. Aš jau um, koreperė uh, per pietus kalbėjausi su uh, 27 valstybių atstovais dėl išorės reikalų tarnybos formavimo. Tikrai pasistengsime įtraukti visų valstybių atstovus. Dėl Somalio taip pat jau kalbėjau, nenorėčiau daugiau plėstis. Skaičių dėl biudžeto kol kas aš neturiu, nes dar tik antrą dieną poste. Um, pane Kamermet, iš tik Gal Ženevoje iš tikrųjų galėsime prie šampano taurės aptarti šios klausimus. Atsiprašau, malonu, kad mes prieš šampaną aptarėme šios klausimus. 92 metai iš tikrųjų yra uh, labai senas, sena praeitis, aš pasistengsiu atsakyti jums kaip galima geriau. Tikrai jokių pinigų tiesiogiai neėmiau nei iš vienos komunistės partijos, visuomet buvo Liboristų partijos narė, CND buvo um, demokratiškai suformuota organizacija, tikinti demokratiją ir dabar po tiek metų jūs klausite tų dalykų, aš stengiuosi atsakyti. Tai 38 procentai, 90, 80. 2003 metų auditas, kai buvo atliktas, Tai buvo pinigai, kurie buvo surinkti e, žmonių, kurie vaikščio gatvėse, rinko į dėžutes, į kibirėlius ir bu, tikrai buvo e, labai svarbos tos lėšos, nes tai buvo žmonių gatvėje sumesti pinigai, bet e, iš, aš negaliu Jums pasakyti, iš kur tie kibirėliai atkeliavo, ar tie pinigai kibirėlius atke, at, atkeliavo. Aš tikiuosi, kad kitą kartą mes galėsime geriau aptarti išorės reikalų klausimus. Dabar taip, dėl 27 valstybių skirtingų pozicijų labai svarbu. Mes turime rasti būdus, rasti, kad galėtų, užsitikrinti, kad galėtumėm dirbti kartu. Net jeigu yra kažkokių tai nesutarimų dėl tam tikrų politikos aspektų, pavyzdžiui, dėl Kosovo. Vis tik tai e, svarbiausia, kad visos valstybės paremtų tai, ką mes darome SGP misijos kontekste. Ir todėl labai dirbu su valstybėmis, e, pavyzdžiui, priekybos portfelis. Tai yra labai svarbu mūsų valstybėms, mūsų pramoniai, mūsų ūkiui. Labai svarbu, kad surastumėm tą bendrą pagrindą, kuriuo galėtumėm žengti toliau tai yra, kad e, būtų vienas bendras vardiklis mums visiems. Ačiū labai baronienę Ešton. Dabar perėsime prie trečiojo klausimų raundo. Pasisakymai turės trukti tik vieną minutę. Pirmiausia žodis suteikiamas užsirašysiems EPP frakcijos vardu priedą. Domnule președinte, doamna Ashton, am două întrebări. Ačiū labai, ponia pirmininkė, baroninė Ešton, du klausimus norėčiau užduoti. Pirmiausia, kaip Jūs vertinate transatlantinius santykius? Ar manote, kad jie apsiribos politiniu bendradarbiavimu ar bus tam tikrų sunkumų politinėme ir karinėme lygmenyje? Dėl rytų partnerystės, kokią perspektyvą jūs matote po metų, kokias priemonės ketinate numatyti Moldavijos Respublikai. Mes e, džiaugiamės, kad Moldavijoje išrinkta proeuropietiška vyriausybė. Ar jūs laikysitės partnerystės įsipareigojimų, nes Moldavija gali būti testas jūsų rytų partnerystiai? Ponas Vavitas, vieną minutę. Pone vyriausiai galiotinė, noriu pasveikinti Jūs paskirtą į šį postą. Taip pat norėčiau paklausti pono Tenoko, kokią pridėtinę vertę Britų konservatoriai atneša Europos parlamentą. Aš norėčiau paklausti jūsų apie transatlantinius santykius, nesu įsitikinęs, kad jūs taip, na, pirmiausia, jūs kukliai labai žanginėme žodėje pasisakėte Ir kažin ar būsite Hillary Clinton įkūnijimas, bet aš tikrai norėčiau pasveikinti jūsų paskirimą ir tikiuosi, kad puikiai mes dirbsime partnerystėje. Norėčiau paklausti, kaip jūs planuojate užtikrinti, kad Amerika per Atlanto vandenyną žvelgtų į mus, o ne vien tik tai per ramiai, van... į kitą ramiojo vandenino pusę. Kaip išspręsite jautienos, e, gin... ginčius kilusius dėl jautienos tarp JAV ir ES? Ir galiausiai, atsižvelgiant į tai, kad mes esame šitos pačios valstybės, mūsų suvokimas yra dažnai gan panašus. Taigi, ar bandysime mes e, ieškoti tam tikrų bendrų atspirties taškų? Ponas Arius Švalski, vieną minutę. Uh, uh, Pone Ashton, pirmiausia, norėčiau pasveikinti paskirus Jūs į šį postą, nes uh, tikimės, kad bendradarbiausime um, saugumo ir gynybos politikos srityje. Pirmas klausimas, kaip, kiek svarbi jums yra rytų partnerystė, kaip jūs ketinate įgyvendinti šią politiką, kaip ketinate užtikrinti, kad e, rytų partnerystė pasitarnautų tiek ES, tiek rytų valstybėms ir niekam daugiau. Antras klausimas susijęs su energetiku saugumu. Kaip užsienio politikos dalis, mūsų komitetas tengiasi plėtoti tinkamą energetikos politiką, e, kuri yra integruota į užsienio reikalos politikos portfelį pagal Lisabono sutartį. Kaip jūs užtikrinsite, kad energetinis saugumas taptų užsienio politikos dalimi? ar e, kaip įgyvendinsite energetikos hartijos nuostatas. Kitas klausimas susijęs su Rusija. Kaip jūs ketinate um, plėtoti užsienio reikalų politiką, ekonominę politiką ir uh, suderinti žmogaus teisų klausimą Rusijoje? Grazie, signora Ashton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 Uh, aš pasistengsiu padaryti, ką galiu, tačiau galbūt ne visiems kolegoms atsakysiu labai detaliai dėl transatlantinių santykių pono Hovit e, klausimas. E, yra transatlant... Aš dirbau transatlantinėje ekon... transatlantinėje ekonomikos taryboje ir ketvirtadienį uh, vyko šios tarybos susitikimas, mes daug kalbėjome telefonu, nutarėme, kad ir toliau bus organizuojama daug posėdžių. Manau, kad e, strateginių požiūrių transatlantiniai santykiai yra labai svarbus, mes dirbame petis petin ir siekiame ir sieksime pačių geriausių rezultatų Europos e, Sąjungai ir JAV. Kalbant apie Moldovos klausimą, ponę Preda, rytų partnerystė yra labai svarbi. Aš tikrai sieksiu, kad bus diskutuojama ne tik su Ferrero Valner, mano kolege, tačiau ir su kitais politikais. Pone Sarijus Volski, jūsų klausimas labai svarbus dėl energetinio saugumo e, diskusijos ta tema jau vyksta. Aš dirbsiu su komisijos nariu atsakingu už, e, už um, energetinį saugumą ir šis klausimas tikrai bus vienas svarbiausių mano veikloje. Dėl Rusijos Stoholme vyko uh, Um, taryba ir ten buvo aptarti svarbus žmogaus teisų klausimai, situacija Rusijoje, e, taip pat ateities perspektyvos. Mes tikimės, kad bus galima suintensyvinti šį dialogą per ateinančias keletą mėnesių. Matau, manau, kad tai yra labai svarbu. Deja, neišgirdau jūsų paskutinio klausimo, gal galite manęs paklausti atskirai nes e, panas pirmininkas manęs kažko klausė tuo metu. Kitas klausimas. Dėl. Turiu pasakyti, kad dabar rengiama daug susitikimų, kurių metu aptariami labai svarbus e, civilinių misijų ir karinių misijų klausimai. Dėl NATO, manau, kad vyks, e, atsiprašau, jau šią savaitę vyko ir dar vyks e, posėdžiai su NATO generaliniu sekretoriumi, transatlantinį dialogą mes ir toliau stiprinsime. Dėkoju poniai Ašten. Puikiai laikotės jums skirto kalbėjimui. Laiko dabar ketvirtasis klausimų raundas. Pirmiausia, ponia Vaiderė, vieną minutę. Baronienė Ašten, po, po to, kai Rusijos pajėgos 2008 m. rūpjūtį įsiveržė į Gruziją, tūkstančiai gruzinų turėjo pabėgti 130 tūkstančių asmenų turėjo palikti šalį. Dauguma tų žmonių dar negali grįžti namo, kadangi nėra saugaus sugrįžimo galimybės. Ir tų gruzinų, kurie liko okupėtose teritorijose, elgesys yra labai, elgiamas su jais yra labai blogai. Kaip jūs ketinate spręsti šią situaciją dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų? kaip vyriausiai galiotinė. Energetikos politika buvo užsienio politikos priemonė. Ką, ką jūs ketinate daryti, kad atskiri kai kurių ES valstybių narių interesai neprieštarautų bendrai mūsų užsienio politikos linijai, linijai energetikos rytyje. Trečias dalykas. Atsižvelgiant į tai, kad pareigos persikloja su ES prezidentu, nes ir jis atstovauja už, užsienio politikai, kaip jūs ketinate išspręsti tas situacijas, kai jūsų nuomonės nesutampa tam tikrais klausimais, nesutaps, tarkim, tam tikrais klausimais. Dėkoju. Ponas Vatsonas, vieną minutę, prašau. Ir prašau kolegų užduoti tik vieną klausimą, kadangi jeigu bandysite užduoti daugiau, netilpsite į vieną minutę ir vis tiek ponia Aštin negalės atsakyti į daugiau klausimų per, skirtą, per jai skirtą laiką. Ačiū pirmininkė Baronienė Aštin. Gal galėtumėte daugiau papasakoti apie strateginius prioritetus išorės veiksmų tarnybos srityje? Ar ES vertybių skatinimas vyks ir kaip jūs ketinate skatinti tas vertybės, demokratiją, teisinės valstybės principus, žmogaus, teisę, žmogaus teisės, mirties bausmės panaikinimą. Ar galėtumėte taip pat kažkiek pakalbėti apie Afganistaną. Ar sutinkate su prezidentu Obama, Obama, kad pasaulio saugumui kyla grėsmė? Jeigu taip, tai kokia turėtų būti ES ir valstybių narių, koks turėtų būti vaidmuo šioje srityje? Dėkoju. Dėkoju ponui Vatsonui. Dabar viena minutė Pone Janaku. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, Lady Ashton. Dabar, kai jau yra įsigaliojusi Lisabono sutartis, mes norime kalbėti vieningu balsu. Norėčiau jūsų paklausti, Atsakykite taip arba ne. Ar žmogaus teisės taps iš ankstinę sąlygą geriems santykiams su visomis pasaulio valstybėmis, ypatingai tomis, kurios yra Afrikos žemynė. Dėkoju. Dabar žodis ponui Rūčiakui. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Baroninė Ašton, dėl Kinijos turiu klausimų. Kaip jūsų manimi ES turi subalansuoti poreikius dėl strateginės partnerystės ir konstruktyvių santykių su Kinija, dvišaliais ir daugiašaliais klausimais, tokiais kaip e, priekyba, kova su klimato kaita, e, kova su skurdu ir panašiai. Taip pat e, žmogaus teisų padėtis Kinijoje mums labai rūpi. Taip pat Kinijos politika besivystančiose valstybėse, ypatingai Afrikos žemynė. Tai toks pirmasis klausimas, dabar antras klausimas. Iranas. Prezidentas Ahmadinedžanas praeitą sekmadienį paskelbė apie sprendimą pastatyti dar dešimt uran, urano sodrinimo įrenginių. Po to, kai Tatena prieėmė sprendimą ir pasmerkė Islamo Respubliką. Taigi jūsų manimų, kokių tolesnių žingsnių mums reikia imtis, kad priverstumėme Iraną laikytis įsipareigojimų pagal atitinkamas rezoliucijas. Taip pat, ką galėtumėme padaryti pilietinės visuomenės yra nelabui, moterų, studentų, nepriklausomų organizacijų labui. Dėkoju. Pone Ashton, žodis jums keturioms minutėms, prašau. Ačiū dar kartą dėl to, ką sakė ponia Vaiderė, dėl Gruzijos. Aš manau, kad mes labai skubiai ir veiksmingai sureagavome. Jūs iš, iškėlėte platesnio pobūdžio klausimą dėl žmogaus teisų. Mes turime pasirūpinti, kad viskas būtų pagrįsta tomis vertybėmis, kurios mums yra brangios, kurios mums yra esminės e, mūsų pozicijose. Jūs uždavėte klausimą dėl užsienio politikos ir prezidento pirmininko sutartyse yra labai aišku, jis dirba savo srityje ir aš nemanau, kad atsiras tokių situacijų, kai mums taps sunku su ES pirmininku, nes ir pagal rotavimo principą mes dirbome gan sėkmingai. Aš manau, kad viską išsiaiškinsime ir viską padarysime veiksmingai. Ponas Vatsonas uždavė klausimą dėl strateginių prioritetų išorės, tarnybo, išorės veiksmų e, tarnyboje. Aš bandysiu, na ir kadangi lankiau, lankiausi komisijos delegatūrose visame pasaulyje, aš bandysiu e, pasamdyti žmonės, kurie turės lyderio, sa, lyderių savybių, kad, kad tai būtų žmonės, kurie galėtų suteikti ES galimybę kalbėti vieningų balsų su tomis valstybėmis, kuriuose kyla mums rūpimų klausimų. Ar tą padarysime kiekvienos valstybės atžvilgiu, aš manau, apie tai dar reikia pagalvoti, tačiau reikalinga tarnyba, kuri tikrai būtų unikali. Dėl Afganistano mes analizuojame tai, ką pasakė prezidentas ir manau, kad tikrai gan veiksmingai ir darniai dirbsime įvairiose srityse. ES pridėtinė vertė dėl mokymų ir paramos yra pripažįstama ne tik Afganistane, bet ir kitose pasaulio vietose ir mes turime pasirūpinti, kad tai būtų veiksminga. Aišku, tai bus vienas iš labai ankstyvų diskusijų elementų, kalbant apie transatlantinius santykius. Jūs klausite, prašėte, kad aš atsakyčiau taip arba ne, dėja taip negaliu atsakyti. Ir priežastis yra tokia buvusi žmogaus teisų ministrė manau, kad labai svarbu mes, turim, kad, mes, svarbu, kad mes išsiaiškintumėme, kurios, varty, kurios valstybės rimtai sprendžia situacijas, problemas per dialogą, per diskusijas, kurios vyksta. Ir iš tiesų yra tokių aplinkybių, kol ES gali pasakyti, stop, dialogas negali įvykti, kol kažkas nepasikeis. Ir jums parlamentarams tenka iššūkis mesti iššūkį man šioje srityje ir aš jau šiandien tų iššūkių išklausiau. Na, o aš pabandysiu, kuo galima aiškiau jums pasakyti, kodėl mums reikia imtis vienos ar kitos pozicijos ir paaiškinsiu, kaip ta pozicija atspindi mūsų siekį propaguoti žmogaus teisės. Ponas Rūčiakas dėl Kinijos. Aš pirmininkavau aukšto, aukšto lygio dialogo, vykda, vykstant aukšto lygio dialogui su Kinija. Ir Ženevoje lankiausi dar kaip priekybos komisarė, aš manau, kad labai svarbu užtikrinti strateginius santykius, nes Kinijai reikia žvelgti į ES tiek, kiek ji žvelgia ir į JAV. Ir gan stiprus santykiai yra su užsienio ministru, priekybos ministru, kartu su jais mes e, vadovavome šią iniciatyvą ir mes norime toliau stumti reikalus. Aišku, reikia pasvarstyti ir apie santykius tarp Kinijos ir Afrikos, bet apskritai plačiau pamastyti apie santykius su Afrika, kaip būtų galima paskatinti vystimasi Afrikoje visomis šio žodžio prasmėmis. Dėl Irano, aš apgailestauju dėl Irano primto sprendimo, mes turime parodyti vienybę ir manau, kad vienybė jau egzistuoja tarptautinėje bendruomenėje, išsakant savo pozicijas dėl tolesnių galimų Irano veiksmų. Ir aš manau, kad galiausiai mes turime per dėrybas kažkaip surasti proveržį e, ir kažkaip išspręsti tą situaciją. Dėkuoju. Ačiū, baroninė Ašton. Dabar penktas klausimų blokas. Lochbiller, vienai minutiai. Sie haben sich gerade auf das Iran. Ähm Mano klausimas susijęs su Iranu. Noriu paklausti kokie jūsų planai, kaip jūs ketinate plėtoti ES ir Irano santykius, kaip ketinate pasinaudoti pilietinės visuomenės potencialu Irane. Gerai, kad vyksta dėrybos. Gerai, kad pasaulinė bendruomenė stengiasi nusiginkluoti, yra skatinama prisijungti prie brandolinio ginklo neplatinimo sutarties, tačiau įdomu sužinoti, kokiu konkrečiu įgyvendinimo priemonių ketina imtis ES. Ačiū. Pans Van Orden. Baroninė Ashton. Atrodo, kad ministrų Britų ministras pirmininkas liktai pasiūlė tą jūsų paskirimo mintį, tai kaip antrą tokią mintį. Ar jūs galvojate, kad reikėtų atsistatydinti, atsižvelgiant į platesnio pasitikėjimo klausimą? Dabar dėl dėl Afganistano kasdien um, į mūsų valstybės atvyksta žmonės iš Somalio, Irako, Afganistano, kitų valstybių. Mm, tai yra žmonės, kurie ruošiasi terorizmui ir dažnai atvyksta nelegaliai. Ir kai jūs kalbate apie paramą Šilankos žmonėms, kuriems reikia GSP, po 30 metų teroristinio režimo jiems reikalingas atsikūrimas, ką jūs galvojate apie tai? Ačiū panui Venordinui. Askovačiak. Ačiū pirmininkė, Baroninė Ašton. Aš visų pirma irgi noriu Jūs pasveikinti, paskirtą į šį postą. Uh, Noriu paklausti, kaip Jūs ketinate koordinuoti e, bendros užsienio saugumo politikos darbą su tais su kitais komisarais, kurie a, e, irgi yra atsakingi už tuos dalykus, pavyzdžiui, plėtros kaiminystės politikos komisarė, a, e, vystimosi, humanitarnės pagalbos, kitus darbus, kaip Jūs koordinuosite su kitais komisarais ir kaip kitų komisaros darbas siesis su užsienio reikalų tarnybos būsimu darbu. Ir da, taip pat, ar bus kažkokia tai darbo grupė komisijoje, ar jūs ketinate nuo pat pirmos dienos apibriežti tų kitų susijusių komisarų darbo ryšius su jūsų postu, ar tai bus daroma palaipsniui jums pradedant dirbti? Ačiū, ponai Kovačiak. Vienai minutiai Pane Monys. Um, Aš kaip progresyvi moteris labai džiaugiuosi jūsų paskirimu ir sveikinu jūs. Prezidentas Obama pasiūlė um, strategiją Afganistanui rytoj. Uh, um, su sąjungininkų užsienio reikalų ministrais susitikinės Briuselėje. Ką Jūs galvojate, ar tai tas pats pasakyta sausio 28 dienos konferencijai dėl Afganistano, ar bus taikomas toks pat principas, ar Jūs sieksite bendro sprendimo, bendro pro, požiūrio Afganistano klausimu. Dėl Atalantos ir e, jūrų saugos Indijos vandeninė, ar Jūs patenkina Atalantos sėkmė? Uh, Ar jūs galvojate, kad tai turi būti tvari ilgalaikė misija ir kaip mes galime užtikrinti, kad iš tikrųjų tai būtų ilgalaikis pasiekimas, kad su Somalija e, būtų išspręsti tie klausimai. Be to jūrų saugos e, klausimai yra, turėtų būti derinami su kitais komisarais. Ar turite kokių e, konkrečių planų dėl Latino Amerikos? Ačiū. Ačiū poniai Monys ir vėl keturios minutės baroniniai atsakyti. Ačiū pirmininkė. Lochbilė, jūs klausėte apie Irano pilietinę visuomenę. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus mūsų politikos aspektas. Uh, tai, ką aš vadinu mūsų dėlionė, tai yra mūsų e, įvairialypiai santykiai su įvairiomis valstybėmis, kur yra politiniai, kartais kariniai, e, kartais ekonominiai, aišku, klausimai, kurie susidėlioja į krūvą ir aišku, kad ne vien tik tai aš, bet ir parlamentarai, um, e, valstybių vadovai, užsienio reikalų specialistai užsima tais klausimais ir aš sutinku, kad tai yra labai svarbi bendro darbo dalis dėl neplatinimo sutarties peržiūros. Kol kas neturiu kokių konkretesnių minčių dėl to gyvenimo. Manau, kad svarbiausia yra tai, kad e, iniciatyvos toliau yra plėtojamos. Pone Vanortinai, aš džiaugiuosi, kad jūs pasakėte, kad e, aš buvau tik antras e, ministro pirmininko pasirinkimas. Aš galvau kitaip. Ir noriu pasakyti, kad jūsų lyderis pirmasis mane pasveikino ir aš to labai apsidžiaugiu. Aš nemanau, kad jis siekia, kad aš atsistatydinčiau ir turiu jo žinutę įrašytą savo atsakiklį, jeigu norėtumėte išklausyti. Aš labai džiaugiuosi, kad jis taip šiltai mane pasveikino. Kaip jis pats pasakė, opozicija ar ne, tikrai dirbsime kartu. Ir kaip priekybos komisarė, tikrai, kai buvau Britų komisarė, visuomet pristatydavau visą informaciją visoms Britų partijoms. Ir aš lygiai tą patį dariau Europos parlamente. Dėl imigracijos politika, tai ne mano klausimas ir ne dabar. Dėl Šilankos ir BSP plus laukiu sutikimo su Šilankos vadovu. Aišku, kad bendroji preferencijų sistema sistema, plus turi savo pranašumus, ten yra visa, visas paketas vertybių ir kriterijų sudėtas. Ir mm, ankstesnėme poste stengiausi užtikrinti, kad tie kriterijai būtų tinkamai taikomi. Dialogas yra tęsiamas ir matysime, kuo tai apsivainikuos. Panas Kovačiak, E, kaip visi komisarai dirbs kartu. Aišku, aš jiems nevadovausiu, bet aš tikrai galiu patikinti, kad aš palaikysiu labai glaudžius ryšius. Ir kaip priekybos komisarė dirbau kartu su e, pramonės vystimosi politikos kolegomis dėl klimato kaitos, dėl kitų klausimų bendradarbiavome. Svarbu, kad mes visi keturi dirbtumėm e, kartu, bendradarbiaudami ir tuomet pasieksime daug daugiau. Aš labai laukiu tokio bendradarbiavimo. Ir darbo grupė, nemanau, kad tai būtų mano darbas. Mano darbas būtų derinti darbą tarp institucijų, bet aišku, kad mano kolegos komisarai tikrai prisidės prie bendro darbo ir uh, kai tik turėsiu galimybių su jais pakalbėti, aišku, kad mes tai aptarsime. Pone ministrė, aš labai dėkuoju už jūsų šiltus žodžius. NATO sutikimas, GERG e sutikimas, tarybos sutikimas, sausio 28 dienos konferencija, visa tai yra galimybės, progos, kuomet aš su kolegomis ES ir už jos ribų kalbėsiuos apie tai, kaip būtų galima geriausiai išspręsti labai sudėtingus klausimus. Tai yra Afganistano klausimą. Ir tikrai tai bus daroma dėl Atalantos Kaip jau minėjau, labai svarbu, kad užtikrintumėm, jog būtų iniciatyvos ir sausumoje, kad būtų užtikrinta taika ir saugumas Somalija, kad būtų dirbama su Afrikos sąjunga. Dėl Centrinės Amerikos tikrai nepamiršta, aš apie tai papasakosiu Jums vėliau. Ačiū labai, ponė Ashton. Dabar šeštasis klausimų raundas pakomitečių pirmininkai užduos klausimas. Pirmiausiai ponas Hautala, žmogaus teisų pakomitečio pirmininkas. Minusta tai. Ačiū labai. Panašu, kad jūsų patirtis e, reiškia, kad jūs esate tinkama užimti labai stiprią poziciją Europos išorės tarnyboje. Aš nežinau, ar jūsų diplomatiniai gebėjimai pasitarnau žmogaus teisų gynimui. Kalbant apie žmogaus teisų gynimą, susidurime su tokiais atvejais, kai e, gyvybės kabo ant plauko. Kinijos ir Rusijos atveju jūs turite turėti tiesiog stiprų balsą. Ora la parola, grazie onorevole Autola, il presidente della... Ačiū, ponia Hautala. Dabar gynybos pakomitečio e, pirmininkas ponas Danšong. Ačiū labai, ponė pirmininkė, baroninė Ešton. Pirmiausia, sveikinu Jūs užėmus tokį svarbų postą viso sėdė pakomitečio vardu. Porą konkrečių klausimų. jūs pristatysite svarbę bendros gynybos ir saugumo politikos priemonę. Buvo atsižvelgta į parlamento ir, tarny, ir tarybos pasiūlymus dėl krizių valdymo priemonių, buvo atsižvelgta į anksčiau būtas priemonės, buvo daug kalbama apie civilinių ir karinių misijų sujungimą. Kaip Jūs vertinate e, šios krizių valdymo tarnybos atgaivinimą? Jūs vadovausite ir agentūrai, kuri buvo įsteigta prieš e, penketą metų. Tai yra agentūrai dėl ginkluotės e, apsirūpinimo. Daugelis problemų kyla dėl to, kad tiesiog yra nepakankamas finansavimas. Kaip Jūs ketinate išspręsti šią problemą? Ačiū labai, ponė Donžon. Dėve e, pirmininkas. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs ėmėtės labai sudėtingo darbo. Linkiu Jums sėkmės ir labai Jumis tikiu, e, Lady Ashton. Jūs netgi mūsų reikia Upholendo regioną tą padarėte žymiai ryškesniu. Ledė Aštena, ar jūs galėtumėte patvirtinti, kad jūs matote skirtumą tarp valstybių narių užsienio politikos koordinavimo ir visiškai atski, atski, atskiros ryties, e, būtent e, mūsų e, balso girdėjimo ir skurdo mažinimo problemas pasaulyje? Ar jūs dirbsite su, e, su vystimosi komitetu ir 27 valstybėmis narėmis ir taip pat ponu Piebalks, kuris bus, matyt, atsakingas už vystimosi, komite, už vystimosi politiką? Ačiū labai, ponia Dėva, ponas, ponia Moskatinė. Tarptautinės prekybos pakomitečio pirmininkė. Ačiū labai, ponia Baronienė. Linkime Jums ko geriausios sėkmės Jūsų darbe. Labai malonu girdėti, kad jūs esate pasiruošusi veikti aktyviai. Linkime jums e, didžiausios sėkmės. Kalbant apie delegaciją su trečiosiomis šalimis, noriu paklausti, kaip jūs ketinate organizuoti užsienio prekybos atstovybių veiklą besivystančiose pasaulio valstybėse. Kaip bus e, skiriami tarnautojai į įvairias atstovybės ar ambasadas, e, kokiais kriterijais remintis. Ateityje ambasadoms teks e, labai svarbus kontrolės ir stebėsenos e, vaidmuo. Ambasados turės e, atpažinti sukčiavimo atvejus, turės spręsti dempingavimo klausimus, turės spręsti kai kuriuos konfliktus. Tačiau didelį dėmesį reikėtų skirti ne tik prekybos politikai, tačiau ir žmogaus teisų gynimui. Kaip Jūs ketinate šios du dalykus suderinti? Ačiū labai, kadangi kiekvienas turėjo pusantros minutės. Poniai Ešton dabar bus skirta minutė daugiau, taigi penkios minutės atsakymams. Ačiū, esate labai dosnus. Buvo užduotas klausimas apie tylę diplomatiją ir žmogaus teisės. Aš darau skirtumą naudodama šią frazę, tarp nebūt, nebūtinai e, laikytis tokios reališkos politikos, nes daug bu, turiu patirties ir, ir priekybos politiko ir kitose srityse. Dirbti šiek tiek užkulisyje galima pasiekti kur kas geresnių rezultatų. Uh, Tie, kurie mane stebėjo darbe, matyt, galės paliūdyti, kad kai reikia, aš tikrai galiu išsiveršti ir prabilti labai garsiu balsu, išsakyti tai, kas mums rūpi, dėl to, kas vyksta pasaulyje. Ir galiu Jūs patikinti, kad iš tiesų šioje srityje turiu patirties ir tuo pasinaudosiu. E, sėdė komitetas, ponas Danžian, e, esate visiškai teisus, reikia įvertinti ilgesnę perspektyvą, nes gynybos agentūra dabar veikia penkerius metus ir dar daug ką reikia nuveikti. Agentūra labai sėkminga dėl to, ką pasiekė, tačiau reikia užtikrinti geresnį ir artimesnį bendradarbiavimą su kosmoso agentūra, komisija ir panašiai. Na ir mano vienas pagrindinių siekių ateinančiomis savaitėmis bus pasikalbėti su tais, kurie dirba ir šioje institucijoje, ir už jos ribų, tam, kad mes galėtumėme nubrėžti strateginius tikslus per ilgesnę perspektyvą, kaip juos įgyvendinti galėtumėme. Uh, Ir aš manau, kad mes galime tiesiog strategiškai strategiškai nuspręsti, kokių norime tos agentūros darbo rezultatų. Ponas Deva uždavė klausimą dėl vystimosi politikos. Uh, Aš manau, jūs uždavėte klausimą iš principo dėl to, kad reikia pasirūpinti dviem dalykais, kad vystomoji bendradarbiavimo politika neprastų savo balso. ES veiksmai tose srityse, kur vystomasis bendradarbiavimas yra labai svarbus, jūs e, vysto, vyst, vystimosi komitete visuomet tikriausiai matote, kokia linkme eina vystoma bendradarbiavimo politika. Ir aš manau, kad ta politika turi būti platesnio mūsų santykių konteksto dalis, santykių su valstybėmis. Aš kaip priekybos komisarė tikrai daug dirbau ir vystomo bendradarbiavimo srityje ir klimato kaita irgi buvo labai svarbus klausimas. Saugumo klausimai irgi yra susiję su vystomojo bendradarbiavimo klausimu. Jeigu ūkininkai turi išsikelti dėl to, kad yra patekę į karo zoną, jie negali auginti derliaus ir taip toliau. Taigi tos politikos iš tiesų yra susijusios. E, Pone Muskardinė, aš noriu kuo galima geresnių rezultatų, aš noriu geriausių žmonių, protingiausių žmonių šioje tarnyboje. Ir priekyba buvo labai svarbi įvairiose delegatūrose, ten turime puikių žmonių visame pasaulyje, kurie tikrai galėtų puikiai dirbti. Ir tai Ir, ir tiesa, kad teisingai keliate šį klausimą ir parlamentarai taip pat keliaudami gali man pateikti informaciją apie tai, kur jūsų manimu mes dirbame sėkmingiausiai, jūsų vertinimu ir kur jūsų manimu reiktų dar labiau padirbėti. Dėkoju poniai Aštin. Septintasis raundas. Ponas Štrase. Panim parlamentu. Pone Baronienė, sveika atvykusi į parlamentą, noriu pasveikinti Jūs ir palinkėti sėkmės. Mano klausimas susijęs su transatlantiniais santykiais ir ES ir JAV santykiais bendradarbiavimo saugumo srityje. Manau, kad mes e, nesprendžiame vien rugsėjo 11-osios klausimus, tačiau galvojame apie tampresnę partnerystę. Turėtume kalbėti ir apie Europos piliečių privačios erdvės gynimą. Turėtume išspręsti keleivių duomenų rinkimo klausimą. Būtų įdomu sužinoti, kokia jūsų pozicija dėl to, ar nemanote, kad pažeidžiamos žmogaus teisės. Ačiū labai, ponia Štraseri. O Julant, vieną minutę. Sveiki atvykę. Ir norėčiau vieną pastabą išsakyti. Aš lau, kad mano vardas buvo ištartas, sako kalbėtoja. Aš ponijojo landžodį e, suteikiau, sako pirmininkas. Ačiū pirmininkė. Baronienė Ashton, mano klausimas yra susijęs su konfliktu tarp Rusijos ir Gruzijos. Aš norėčiau sužinoti jūsų kaip vyriausiosios įgaliotinės planus, e, siekiant užkirsti kelią tokioms situacijoms ateityje. Tokioms situacijoms, kurias dabar matome e, Kalnų Karabache ir Padniestrėje. Ką jūs ketinate daryti kad pietų Osetija galėtų prisijungti prie savo valstybės ir kaip ketinate užkirsti kelią Gruzijos ir Rusijos konfliktams ateityje. Girdėjome, kad ES galėjo daugiau nuveikti, kad to konflikto būtų galima išvengti ir matome, kad Gruzijos situacija yra labai delikati ir šiandieną. Ar galite pareikalauti iš Rusijos, kad būtų leisti ES stebėtojams nuvykti į okupuotas teritorijas Pietuosetijoje ir Abhazijoje? Dėkoju poniai Oiland. Ponas Paleckis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Ashton, socialistai pasisako už nusiginklavimą. Ar jūs pritarėte Amerikos prezidento vizijai užtikrinti pasaulį be brandolinės energetikos? Kokiu veiksmu galėtų imtis ES šią linkmę? Ir išklausęs jūsų atsakymų, man, išklausęs jūsų atsakymų, man sutarė įspūdis, kad uh, kuo sudėtingesnį klausimą gaunate, tuo geriau atsakote. Taigi norėčiau užduoti labai paprastą klausimą. Kokia jūsų nuomonė yra Turkijos galimybė įstoti į ES po 10-15 metų? Dėkoju. Grazie, onorevole Palekis. L'onorevole... Dėkoju, ponai Paleckiai. Pone Omen Ruiten. Dar kartą šilti sveikinimą Jums. Ir viename iš atsakymų Jūs teigėte, kad buvote Britų komisarė. Bet aš norėčiau pasakyti, Europos komisija neturi tautybių. Taip pat keliaudama po pasaulį, jūs atstovaujate mūsų bendrosiams vertybėms, kaip yra numatyta Europos hartijoje. Jungtinė karalystė nėra Hartijos dalis. Kaip jūs ginsite Hartiją? Ir taip pat Lisabonos sutartyje mes reikalaujame, kad būtų pasirašyta Junktinių tautų žmogaus teisų konvencija. Kiek, jūs, kiek griežtai jūs bandysite siekti to pasirašymo? Dėkoju. Dėkoju poniai Oman Reuten. Dabar poniai Ašten keturios minutės atsakymams. Ačiū klausti dėl transatlantinių santykių ir e, duomenų apsaugos. E, komisaras Žak Baro, aišku, daug plačiau, daug labiau įsigilinęs į šį klausimą, tačiau, um, kiek aš prisimenu, mes palaikėme labai glaudų e, dialogą su parlamentu. Uh, Tuomet aš buvau Britų ministrė ir pirmininkaujantį Britį. Jungtinė karalystė nagrinėjo duomenų apsaugos, duomenų saugumo klausimus ir taip pat um, tą aspektą, kad būtų apsaugotos piliečių teisės. Kadangi tai nėra mano kompetencijos klausimas, aš plačiau galbūt negalėčiau papasakoti, bet ačiū, kad iškeltė šį klausimą, kad jį uždavėte man. Uh, Nežland, Rusija ir Gruzija. Kol kas dabar negaliu Jums pateikti detalių, kurią linkme reikia žengti, bet tikrai manau, kad pagrįsta, jog mes labai aktyviai pasisakome už dviejų dalykų pripažinimą. Visų pirma, kad um, turi būti dialogė, su, dialogas, turi būti suprantama, kad šie klausimai yra labai svarbus ir nors yra tai kai kuriais klausimais kažkas padaryta, vis dar yra likę neišspręstų dalykų. Per artimiausias savaitės ir mėnesius aš sieksiu aiškesnės pozicijos dėl tų klausimų, tačiau aišku, kad e, manęs laukia labai daug dar dialogų e, su kolegomis ir su pirmtakais, formuojant šituos dalykus dėl pono Paleckio klausimo. Ačiū, kad pagirėte mane dėl atsakymų į sudėtingus klausimus ir ačiū už sudėtingą klausimą, už, už tai, kad uždavėte už sudėtingą klausimą dėl pasaulio be brandalinio ginklo. Tai yra procesas, kuris yra labai sudėtingas ir kompleks, toksiškas ir prezidentas Obama um, išsakė savo poziciją. Dėl Turkijos klausite, kaip aš suprantu, praeitą kartą, kai analizavau šį klausimą, yra 33 skyriai, o Turkija uždarė vieną tik iš jų. Taigi procesas yra ilgas. Taryboje yra labai skirtingų nuomonių dėl plėtros, yra skirtingų nuomonių dėl to, kaip geriausiai žengti į priekį santykiuose su Turkija. Taigi mes turime tai diskutuoti tačiau jau daug laiko praėjo ir tik vienas skyrius, taigi tikrai akivaizdu, jog reikia diskutuoti šiais klausimais. Ir, um, ponios Menroj, ten klausimas. Um, na, aš, kai sakiau, kad buvau Brito komisarė, aš turėjau uh, omenyje tą kontekstą. Aš norėjau pasakyti, kad aš esu iš Didžiosios Britanijos. Aš ta prasme neturiu tautybės, esu europietė ir um, aišku vis tik tai, kad mano tam tikras nacionalinis kontekstas yra aiškus ir aš tuo didžiuojuosi, tačiau lygiai taip pat didžiuojuosi tuo, kad esu europietė ir kad galiu visa, visus tuos klausimus paskatinti, sustiprinti um, santykiuose su valstybėse ir kad iš tikrųjų būtų užtikrintas pilnas dalyvavimas the charter. I thought I'd answered it by saying I wanted to see. Aš galvojau, kad atsakiau jūsų klausimą. Ne, dėl hartijos. Dėl hartijos konkrečiai klausiau ir dėl konvencijos. Gal galite pakartoti? Taip, aš uždaviau jums konkretų klausimą, kaip jūs galėsite ginti žmogaus teisų hartiją Ir antras klausimas, kaip jūs užtikrinsite, kad būtų daroma pažanga siekiant Junktinių tautų žmogaus teisų konvencijos ratifikavimo. Aš maniau, kad aš aiškiai pasakiau, jog tos konkrečios detalės dėl to, kaip aš siūlysiu dirbti tolin, dar turės būti pateiktos vėliau, dar reikės palaukti. Tačiau kaip priekybos komisarė, aš tikrai užtikrinau, kad žmogaus teisės būtų labai svarbios mūsų santykiuose. Jeigu kontekstas buvo toks, kad kadangi aš esu iš Didžiosios Britanijos, tai mano pozicija yra kitokia, tai aš galiu pasakyti, kad aš laikausi europietiško požiūrio kaip aukštoji galiotinė. Astum. Ačiū labai, ponė Baronienė. Dabar vieną minutę, ponė Boskort. Ačiū labai, Baronienė Ašton. Sveikinu Jūs, būdama cent delegacijos su Centrinės Amerikos valstybėmis pirmininkė, labai sveikinu Jūs ir noriu paklausti, um, vieną klausimą. Ar galima spręsti žmogaus teisų klausimus pažeidimo atvejais, kol dar nepasirašytos konvencijos? Kitas klausimas. Bendradarbiavimas uh, su Amerikos, Centrinės Amerikos uh, valstybių organizacijomis. Kaip jūs įsivaizduojate tą bendradarbiavimą? Ir trečiasis e, klausimas - bendradarbiavimas su Persijos įlankos valimi, šalimis. Ačiū labai. Kolegai Landsbergis vieną minutę. Ačiū labai. Jūs e, girėte europietišką į solidarumą, tačiau tas dažnas kartojimas tampa neįtikinamu. Baltijos jūros dugne yra tiekiamas e, vokiečių dujotiekis ir dabar visiškai ignoruojama Europos parlamento rezoliucija dėl grėsmių. Mūsų žmonės neturi jokių garantijų. Tačiau blogiausia, ponė, yra tai, kad trumpalaikėje perspektyvoje uh, E, šį dujotekį saugos Rusijos karinės jūrų pajėgos ir Baltijos jūros regionas bus kontroliuojamas Kremliaus. Ar jūs ir toliau neiksite tokią opę situaciją? Ar galvojate, kad šią problemą reikėtų įtraukti į jūsų prioritetų sąrašą? Ačiū labai, ponia Landsbergį, e, kolega Kacin. Pone pirmininkė, e, ponia Ešton, Busnija ir Hercegovina pasižymi labai e, turtinga istorija. Jūs, būdama vyriausiaja įgaliotinė, tarsi pražiūrite šių valstybių situaciją. Iki 55 metų Vokietija buvo pirmtakė um, Europos Sąjungos projekte. Manau, kad Bosnijai ir Hercegovinai reikėjo, reikia įgaliotinio ir buvo uždarytas e, vyriausiojo įgaliotinio biuras Bosnijoje ir Hercegovinoje, tai vyko nelaiku. Kaip Jūs vertinate Bosnijos ir Hercegovinos perspektyvas prisijungti prie Europos Sąjungos? Ar kaip Jūs ketinate stabilizuoti situaciją Bosnijoje ir Hercegovinoje ir kokių stabilumo priemonių ketinate imtis e, sustiprinti stabilumui visame Balkanų regione. Ponas Peterle. Ačiū labai, baronienė Ešton. Jūs atrodote gerai su tai, e, būdama tuose dviejuose postuose. Noriu pasveikinti jūs ir paklausti, kaip jūs ketinate sustiprinti ES vaidmenį pasaulio lygmenyje, kaip ketinate sustiprinti tarpkultūrinį dialogą. Dabar dėl praeities. Prieš 20 metų Slovenija paskelbė savo nepriklausomybę. Mes tuo metu buvome vertinami kaip nekompetitingai pasielgusi tauta. Daug kas neįsivaizdavo, kad tai įmanoma, tačiau tai buvo patirtį turinčių žmonių sprendimas. Tiek norėjau pasakyti dėl praeitie. Ačiū labai. Mūsų klausimų randas baigėsi, o dabar vėl žodį suteiksiu poniai Barniniai Ashton. Keturios minutės. Central. Ačiū labai. Dėl Centrinės Amerikos e, valstybių ir ES partnerystės. Aš Jums pritariu, atsiveria naujos galimybės naudotis pasirašytais susitarimais, e, skatinant didesnę integraciją tų valstybių. Kalbant apie situaciją Hondūre, Europos parlamento delegacija lankėsi Hondūre ir mūsų laukia diskusijos Her Gerko taryboje. Aš daugiau nieko ir negaliu pasakyti, tačiau apie šį klausimą kalbėsime artimoje ateityje, jau kitą savaitę. Dėl artimųjų rytų. Aš labai atsargiai vertinu situaciją ten aišku, žmogaus teisų situacija gazos ruožė yra labai opi. Buvo surinkta vaizdo konferencija su organizacijomis Jeruzalėje. Mes ketiname pradėti bendradarbiauti su žmogaus teisų gynėjais Jeruzalėje. Mes ketiname parengti veiksmų planą su konkrečiais tikslais, tengdamiesi užtikrinti, kad Europa imtųsi aktyvos vaidmens. Pone Landsbergi, jūs e, labai um, opų klausimą uždavėte, tačiau aš per minutę nesugebėsiu jums atsakyti į tokius svarbius klausimus. Turiu pasakyti, kad tikriausia nuomonė šio klausimo išsiskirs ne tik Europos parlamente. Tačiau mano kolegos dirba šio klausimu ir aš tikiuosi, kad mes dar su jumis konkrečiai sugebėsime ateityje pasikalbėti būtent šio klausimu. Dėl vyriausiojo įgaliotinio biuro Bosnijoje ir Hercegovinoje. Pone Kačin, jūs kalbėjote apie e, tai, kad reikėtų sustiprinti mandatą. Aišku, tai, ką Karlas Bildas pasakė dėl iniciatyvos. Aš čia turiu tam tikrų nuogastavimų dėl situacijos. Karlas Biltas jau pradėjo diskusiją su partneriais Amerikoje. Bandoma ieškoti priemonių, kurios užtikrintų stabilumą tame regione. Ačiū. Sorry, Atsiprašau, ponė, pona Piterle, užmirgu, užmiršau. Dėl ES prioritetų ir tarpkultūrinio dialogo. Aš manau, kad mes visi turime galimybę kalbėti su skirtingomis pilietinėmis visuomenėmis, skirtingais balsais. Tai yra labai svarbu ir Europos parlamento vaidmuo taip pat yra svarbus. Manau, kad Europos parlamentas ir kiti parlamentai daug dirba šioje srityje. Ir svarbiausias dalykas yra, pasiekti partnerius ir globalioje ekonomikoje, kartu įspręsti politinius nesutarimus. Tai yra didelis iššūkis ir mes manome, kad svarbu suderinti savo pačių požiūrį ir suderinti europietiškųjų vertybių sampratą. Dėkoju, poniai Ashton. Dabar periname prie devintojo klausimų raundo. Viena minutė ponui Kresler Defler. Noriu pasveikinti Jūs, baronienė Ešton. Brazilija vis svarbesnį vaidmenį vaidina ne tik klimato kaitos e, klausimus sprendžiant, tačiau ir tarp, e, sprendžiant kitus tarptautinius klausimus. Ar jūs pritarėte, kad Brazilija vaidina vis svarbesnį vaidmenį ar galėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį sprendžiant artimųjų rytų konfliktą, galbūt ieškant dialogo su Iranu. Ar jūs galvojate, kad Europos gynybos agentūros pozicijos turėtų būti stiprinamos Centrinėje Amerikoje? Ar taip pat pritarėte mano nuomonė, kad prezidentas Lula galėtų suvaidinti esminį vaidmenį? Um, diplomatinėje plotmėje, rengiantis išspręsti opius konfliktus. Dėkuoju ponui Kreislerdorf. Ponas Keliam, vieną minutę. Ačiū. Pone vyriausiai galiotinė, kadangi Lisabono sutartis jau antrą dieną galioja, tikriausiai nėra jokių dabar pasiteisinimų oficialiai nekurti bendrų politikos skripčių Europoje - saugumo, užsienio, energijos politikų. Ar jūs turite plano, kaip būtų galima išvengti to dominuojančio dvišališkumo santykiuose tarp kai kurių valstybių, tam, kad būtų vykdoma tikrai gyvybinga ir įtikinanti nauja užsienio politika? E, Pone iš Hogelun kalbėjo apie Gruziją ir turiu pasakyti, kad manęs netenkina dabartinė situacija Gruzijoje, kadangi nebuvo laikomasi susitarimų ir ES atstovams neleidžiama atvykti į separatistų teritorijas. Aš manau, kad mes turime būti griežtesni ir reikalauti daugiau. Šioje srityje dėkoju. Dėkoju ponui Keliamui. Viena minutė ponui Melgro. Vice pirmininkė ponė Ašten. Jūsų paskirimas remiasi tam tikrą logiką, kurią ponas Baroso įvardijo kaip bendrijos logiką, būtent, kad europiečiai tiki bendra išsienio, užsienio politikos, užsienio, užsienio politika, užsienio santykių politika. Dabar kaip ji galėtų būti vykdoma. Yra vyriausybių, vyriausybė viena, iš kurios jūs esate atvykusi, kuris siunčia savo karinės pajėgas į Iraką. Taip pat dėl naujai išrinkto Hondūro prezidento ar jūs jį pripažįstate. Ir pastaruoju metu matėme daug politinių žudimų, kuriuos atliko Rusijos žvalgyba ir tarp jūsų vyriausybės ir Maskvos vyriausybės yra nemažai įtampos. Kokiu, kokia jūsų manimų turėtų būti ES pozicija Rusijos e, klausimu? Dėkoju, ponė Malgru. Jakonsari, vieną minutę. Sveikinu, Lady Ashton. Dabar esate viešas ES veidas. Taip pat esate ES akys ir telefono numeris daugeliui europiečių ir pasaulio moterų jūsų paskirimas yra labai svarbus. Ką jūs ketinate padaryti, kad moterų situacija pagerėtų? Taip pat norėčiau jūsų paklausti apie Arkties regioną. Tai labai yra reikšmingas regionas. Arkties regionas atsiveria, tampa naftos ir dujų Eldorado. Europa nėra tų veiksmų dalis. Mes nesame Arkties taryboje. Taigi, kaip Jūs ketinate vykdyti ES politiką Arkties regione? Dėkoju. Dėkoju, ponė Konfari. Dabar žodis ponui Zverė. Lady Ashton, jūs kalbėjote apie tylę diplomatiją, o atsakydamas į ponios Hautala klausimą teigiate, kad tylioji diplomatija nebūtina, nebūtinai yra pritaikoma žmogaus teisų srityje. Norėčiau užduoti klausimą apie Baltarusiją. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę Baltarusijos klausimą, kur nėra žiniasklaidos laisvės, nėra politinių partijų ir yra daug sąžinės kalinių kokie jūsų manimų turėtų būti ES santykiai su tokia valstybė kaip Baltarusija, Europos, kur, Baltarusija, kuri yra Europos partnerys, e, rytų partnerystės dalis. Taip pat, kaip jūs vertinate Rusijos pasiūlymą irgi įsitraukti į rytų partnerystės projektą? Dėkoju, ponu Žep. Aš trumpai irgi norėčiau šį beitą pasakyti. Išklausėme daug klausimų ir jūs, ponia Ašten, per trumpą jums skirtą laiką ne, ne visus klausimus galėjote atsakyti. Ypatingai klausimus susijusius su išorės santykių tarnyba. Kai kurie parlamentarai klausė, jūs keti, kaip jūs ketinate organizuoti šios tarnybos darbą, ar teminių, ar geografinių pagrindų, ar į tarnybą jais kaiminystės politiką. Ir taip pat, kaip planuojate savo biuro darbą. Ar jūs turėsite atskirą biurą, ar turėsite du biurus kaip e, tarybos atstovė ir kaip komisijos atstovė. Šiems klausimams atsakyti skiriu penkias minutės. Jūsų dosnumui ribų nėra. Geros žinios yra, gera žinia yra tai, kad pirmą kartą keičiamės nuomonėmis ir uh, Supraskite, kad pirmąją darbo dieną neturiu visų atsakymų, bet aš vis tiek norėčiau atsakyti, kuo galima daugiau užduotų klausimų. Ir mes prie daugelio klausimų sugrįšime dar ne kartą. Kraseldorf e, klausė apie Brazilijos Brazilijos situacija ir mes su atitinkamu ministru ir prezidentu Lula tikrai daug bendradarbiaujame, tačiau rinkimai vyks spalio mėnesį. Ir Brazilijos kontekste svarbu, kaip viskas pasikeis po rinkimų. Taip pat, koks galėtų būti potencialus Brazilijos vaidmuo. Aš aišku suvokiu, kad tie pokyčiai, kurie vyksta Brazilijoje, iš tiesų nu, nulems tolesnius Brazilijos e, plėtros veiksmus Ponas Kelamas klausė apie dvišališkumą, ypatingai kai ES valstybės narės dirba su trečiosiomis šalimis. Aš norėčiau pasitelkti tuos santykius, kurios valstybės narės turi su trečiosiomis valstybėmis, kai kurios turi šimtus metų stip, patirties stiprių diplomatinių santykių dėl įvairių istorinių ir kultūrinių ryšių. Ir tai yra didelis privalumas, tai yra turtas tai nėra atsakomybė, tai nėra našta. Ir mes nenorime to, tos situacijos iškreipti, mes norime pridėti dar daugiau vertės. Ir įvairiuose apsilankimuose aš mačiau, kad ES vaidmuo koordinuojant valstybės narės arba teikiant uh, įvairias paslaugas toms, tiems santykiams yra puikiai pripažįstama ir vertinama visame pasaulyje. Ir aš norėčiau pasitelkti tai, kas jau egzistuoja tiek komisijoje, tiek taryboje, bandant įvertinti, kas, kas, kas yra veiksminga, o kas ne. Daug kolegų kalbėjo apie konkrečias šalis ir konkrečias problemas. Gruzija buvo minima ne kartą. Uh, Ir šiandien keičiantis nuomonėmis, aš bandau iš jūsų išgirsti, kur jūsų manimo aš turėčiau skirti daugiausia dėmesio. Ir tuo aspektu jūs esate man labai naudingi, kadangi mano portfelis, mano darbo atvarkė yra didžiulė, mano darbas yra milžiniškas. Aš turiu numatyti prioritetus ir pažiūrėti, kaip galiu pasinaudoti visais turimais ištekliais. Ir man buvo šiandien labai naudinga jūsų išklausyti aš ne, neapsimetinėju ir neteig, neteigiu, kad visais klausimais turiu detalę nuomonę. Tai yra antroji mano darbo diena ir iš tiesų aš kiek galima daugiau bandau bendrauti, bet yra dar daug spragų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien galėjau užklausyti jūsų, kas rūpi jums, kas jums svarbu. Ponas Marijo kalbėjo apie Iraką ir politinės ir karinės strategijos skirtumus įvairiose valstybės narėse. Aš norėčiau atsiriboti nuo savo šalies ir manau, kad svarbu yra, svarbus yra ES valstybių narių vaidmuo ir svarbus ES strateginis požiūris. Visuomet susiklostys aplinkybių, kai atsiras skirtumų tarp valstybių narių. Mes esame istoriški, kultūrinė, politinė e, prasme ir tiesiog tie skirtumai valstybių narių yra atsispindi visose pozicijose. Tačiau aš bandysiu strategiškai pasinaudoti tuo, kas mums yra bendra. Ir aš nesakau, kad ateis laikas, kai dėl visko sutarsime. Užsienio reikalų komitetas bus labai svarbus, kadangi man jie duos tam tikrą kryptį, linkmę ir taip pat galimybę į tą mąstymo procesą įvesti tam tikrų e, lyderio aspektų. Tai yra Aišku, bet yra labai svarbu nepamiršti, kad atskiros valstybės narės dažnai uh, laiko save atskiromis valstybėmis narėmis, kurios dirba ES ir mes turime iš to ištraukti kuo galima daugiau pozityvo, o negatyvo. O ne negatyvo. Taip pat dėl, dėl Rusijos. E, Davidas Milibandas, mano kolega ir geras bičiulis, sieks Junktinės karalystės pozicijos šiuo klausimu. Čia ne mano darbas jau. Pone Jekonsari, dėkoju už pastabas. Uh, dėl moterų. Aš tikrai šią temą galėčiau kalbėti visą dieną. Man atrodo, kad labai svarbu Atsiprašau, aš jūsų klausiau, ar jūs pripažįstate naujai išrinktą Hondūro prezidentą. Jūs kaip vyriausioji galiotinė, ar pripažįstate naująjį Hondūro išrinktąjį prezidentą vakar ES, dabar turinti tą garsų telefono numerį, Kinčiasoje buvo kalbama telefonu, dabar tas telefono numeris Europoje yra jūsų telefono numeris. Kita savaitė užsienio ministrų taryba posėdžiaus ir bus pozicija nubriežta Honduro klausimu. Man atrodo, kad aš jau tą pasakiau. Dabar dėl moterų vaidmens. E, daug ką reikia padaryti, daug ką galima pasakyti tam nėra laiko. Šiandien aš labai didžiuojasi, kad esu šioje pozicijoje, šiose pareigose ir esu moteris. Dėl Arkties regiono. Labai įdomu, kad kėlėte tą klausimą, kadangi dėja dar net neturėjau laiko net pamastyti apie šią sritį. Jeigu galėsiu būtinai apie tai pamastysiu ir per kitą susitikimą daugiau apie tai galėsiu pakalbėti. Dabar jūs uždavėte klausimą dėl išorės, išorės santykių tarnybos darbo organizavimą. Mes dirbsime vienoje komandoje, komisijos ir tarybos darbą e, atliksime vienoje komandoje. Mano e, būstinė bus komisijos pastate. Pirmiausia dėl to, kad žinau, kur gauti kavos tame pastate. Žinau, kaip tas pastatas e, yra pastatytas, žinau logistiką ir, ir visus labai paprastus panašius dalykus. Taip pat ta komanda kuri bus mano komanda, kaip komisijos vicepirmininkės komanda, leis man daug laiko skirti už pastato ribų, tarybos pastate, sprendžiant ten e, klausimus taip pat kaip vyriausiosios įgaliotinės e, klausimus spręsti ir už ES ribų. Um, Pone pirmininkė, taip pat uždavėte klausimą apie geografinius ir teminius klausimus. Aš kol kas dar sprendimo nesu prieimusi. Manau, kad, kaip jau ir sakiau, bus labai svarbu išsiaiškinti, kur yra stiprios delegatūros, dirbančios sėkmingai ir išsiaiškinti, dėl ko jos yra sėkmingos. Kuriant naują organizaciją, reikia pasinaudoti geriausiais jau veikiančiais elementais ir pridėti tam tikrų ingredientų, kurie sukurtų naują organizaciją, kuri atspindėtų mūsų siekius ir galėtų atlikti tinkamai darbą. Na ir viso to elementai bus pasitelkti jau atliekamą darbą, taip pat pasirūpinti, kad viskas vyktų vienoje vietoje, kad visi skirtingi elementai būtų suburti į vieną vietą. Ir kaip sakė ponė Muskardinį, klausimai, tarkim, kaip priekyba, vystimasis ir panašiai. Pažiūrėti tiesiog, kaip būtų galima geriausiai tą bendradarbiavimą padaryti veiksmingiausiu. Aš būtent tą ir darysiu, tai bus mano prioritetas. Ketinu tą darbą atlikti pati, tiesiogiai, artimai bendradarbiavimą su kolegomis, pažiūrėti, kaip būtų galima padaryti, tą padaryti geriausiai ir taip pat dialogę su parlamentu. Grazie, signora Aston. <clears throat> Abbiamo il round finale. Che... Ačiū, baroniniai Ašton. Ir dabar paskutinis klausimų raundas po pusantros minutės. Pone Provera. Dente, auguri, baronesa. Atsiprašau, ponas Provera. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti baroninę Ašton. Vien, viena tema mane labai domina, tai yra darbiavimas su besivystančiomis valstybėmis. Tai yra labai svarbu, kai eina kalba apie migracinius rautų suvaldymą. Imigracija, taip pat ir nelegali imigracija, negali būti suvaldyta griežtais įstatymais ar policijos darbu. Reikia visų pirma kurti palankės ekonominės sąlygas ir demokratiją neturtingose valstybėse, kad jos galėtų vystytis ir tuomet imigracija žmonėms būtų tik tai pasirinkimas, o ne būtų jie priversti bėgti iš tų valstybių dėl skurdo ar bado. Tačiau reikalinga ir e, tinkamų finansavimo priemonių ir geros valdysenos, aišku, tam, kad būtų tinkama migracijos politika vykdoma aišku, reikalingas e, glaudus bendarbiavimas su vietos valdžia tam, kad e, infrastruktūros projektus vykdant būtų mažiau biurokratijos, kad būtų kovoma su korupcija, kad migrantai būtų apmokomi, kad sienos būtų apsaugotos nuo nelegalios imigracijos. Bendradarbiavimas su teisėtomis vietos vyriausybėmis, aišku, yra užsienio politikos reikalas. Taigi, ką Jūs planuojate padaryti šio klausimu? Ačiū ponui Provera. Pamiršau pasakyti, kad jis yra šio komiteto pirmas vicepirmininkas, ne tik tai narys. Ponas Angurakis, pusantros minutės. E, e, Ačiū. Norėjau užduoti du klausimus baronieniai Ashton. Pirmas klausimas. Kaip ketinate reaguoti į tai, kad e, matome vis dažniau pažeidinėjama tarptautinė teisė? Labai dažnai mes esame pastatomi prieš faktą, tai yra pavyzdžiui Afganistanas, Irakas ar Kosovo. Aišku, kad mūsų santykiai su Turkija yra labai svarbus, sprendžiant Kipro problemą. Todėl tai būtų mano pirmas klausimas. O antras klausimas ES pozicija dėl Kubos yra nepriimtina, nors dauguma jungtinių tautų valstybių pasmerkė um, Kubai taikomą embargo, ES lyg ir vis tik tai pasisako už embargo Kubai. Ta pozicija nėra visiškai aiški ir priimtina. Ačiū dabar. Ponas Kaun, pusantros minutės. Pardon. E, gratuluję Pani i dobrze życzę Pani misji. E, Ačiū, sveikinu e, Jūs ir linkiu geriausios kloties, baroninė Ašton, Jūsų naujose pareigose. Žvelgdamas į jūsų praeitį, aš mastau, kaip jūs prisidėsite prie ES formavimo ar keitimo, atsižvelgiant ypač į jūsų pastarųjų keliarių metų patirtį? Mane nuvylė tai, kad jūs neatsakėte į pono Landsbergio klausimą. Šiaurės srovė yra labai rimta problema daugeliu šiaurės valstybių. Gal jūs galite nustatyti datą, kada mes galėtumėm konkrečiai pakalbėti šio klausimo. Aš taip pat noriu išgirsti iš jūsų, ar jūs galvojate, kad Sarkozy planas dėl Gruzijos yra įgyvenintas ar ne? Taip pat noriu paklausti, ar jūs dalyvausite ES ir Ukrainos busimame vadovų susitikime taip pat atsižvelgiant į Lisabonos numatomas didesnės parlamentinės priežiūros funkcijas Europos parlamentui, ar jūs numatysite galimybės Europos parlamento, e, nacionalinių parlamento, atsiprašau, nariams dalyvauti plačiau visose procesuose? Šie klausimai yra labai svarbus ir uh, visi tie klausimai, kuriuos mes užduodame, mums yra labai svarbus. Jeigu jūs negalite atsakyti į juos visus dabar, gal jūs galėtumėte ateiti dar kartą į užsienio reikalų komitetą. Mane neramina. Uh, aišku, aš suprantu, kad tai dar tik tai antra diena, kai jūs žima šias pareigas, vis tik tai mane labai neramina tai, kad jūs neatsakėte į labai daug klausimų. Aišku, mes toliau lauksime galimybių dar kartą išgirsti jūsų nuomonę. Ačiū, panas Brantner, pusantros minutės. Pone Brantin. Pone Baronienė, jūs turite formuoti Europos išorės veiksmų tarnybos veiklą, tačiau patirties klasikinėje diplomatinėje jūs neturite, nors jūsų atsakymai, aišku, buvo labai demokrat... diplomatiški. ES turi gilias diplomatijos šaknis. Mes turime labai gilias tradicijas, kurios siekia dar XIX amžių. Tačiau ar tai reiškia, kad mes tomis tradicijomis turėtume grįsti 21 amžiaus e, politiką. Mes neturėtume mąstyti siaurai, reikėtų formuoti naują politiką, o Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų tapti taikos misijas atliekanti tarnyba. Mane šokiravo tai, kad jūs keletą kartų kartojate tai, kad Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų įnešti pridėtinės vertės valstybėms narėms. Mano galma, reikėtų formuluoti tą sakinį taip, kad e, ši tarnyba įneša daugiau pridėtinės veiksm, ve, vertės mūsų piliečiams. Mane tikrai šokiruoja jūsų požiūris. Mes turime turėti visiškai kitokią viziją, apie kurią kalbėjo ir Barosas. Aš labai laukiu bendradarbiavimo su Europos parlamentu. Jūsų pirmasis e, laiškas oficialus mums, jūs e, rašėte, kad džiaugiatės bendradarbiavimu su komisija ir taryba. Nebuvo ne vieno sakinio apie parlamentą. Tačiau nepaisant to, aš tikiuosi, kad jūs bendradarbiausite ir su mumis. E, čia jūsų egzaminas. Ačiū, ponė Brandner. Ačiū labai, ponė pirmininkė, baronienė Ašton. Liberalams taip pat susidarė tam tikras įspūdis apie jūs. Jūs daug kalbate apie Lisabonos sutartį. Jūs esate Baroso komisijos dalis. Tačiau ši komisija sukurta pagal Nicos sutartį. Mes manome, kad jūs uh, ir toliau uh, um, turite atlikti svarbų vaidmenį komisijos sudėtyje. Aš nenoriu nieko iš anksto kalbėti apie sausio mėnesį vykstančius klausimus, tačiau dabar jūs jau apie daugą kalbėjote. Kalbant apie Europos išorės veiksmų tarnybą, ir santykių su komisijos nariams. Aš noriu nuraminti um, mano kolegas, turiu pasakyti, kad į konkrečius klausimus jūs tikriausia atsakysite klausimų metu sausio mėnesį. Nereikia tikėtis iš jūsų visų atsakymų į klausimus. Tačiau vis dėlto aš norėčiau užduoti ir konkretų klausimą. Ar jūs galvojate, kad jūs užimate e, dviejų e, skirtingų tarnybų postus su tomis pačiomis užduotimis, ar tos užduotys vis dėlto skiriasi? Aš kritiškai vertinu e, išorės veiksmų tarnybos e, finansavimą. Noriu paklausti, Ar jūs ketinate išplėsti ES ambasadų tinklą ir kaip ketinate atstovauti ES jungtinėse tautose? Da. Svobodai pusantros minutės. Ačiū labai. Daugelis mūsų klausimų buvo kaip žinutės jums ir aš laikysiuosi tos pačios tradicijos iš, dėl Rusijos. Mes tikimės iš jūsų labai pragmatiškos politikos, tačiau ženklinamos ir žmog, pagarba žmogaus teisėms. Dėl Nord Streamo projekto. Tai aišku yra vienas iš ES prioritetinių projektų. Kalbant apie JAV santykius, mums reikia stipraus alijanso, tačiau kuo mes draugiškesni E, šiam alijansui, tuo mažiau mūsų e, balsas išgirstamas dėl nusiginklavimo. Mano frakcija labai džiaugiasi jūsų mintimis ir e, jūsų tarnyba. Aš suprantu, kad jūs turite suderinti užsienio politiką ir politiką, kurią akcentuojama pagarba žmogaus teisėms. Pone Baronienė, jūs sėdite šiandien prieš mumis, tačiau ateityje jūs turėsite nuspręsti, kurioje jūs pusėje sėdėsite parlamente, ar komisijos pusėje, ar, ar tarybos pusėje. Mums jūs visą laiką būsite komisijos pirmininko pavaduotoja, turinti atsiskaityti ir Europos parlamentui. Taigi noriu paprašy, norėsiu paprašyti jūsų sėdėti būtent komisijos pusėje, o ne tarybos. E Ačiū, ponai Svoboda. Panas Brok. Na. Pone pirmininkė, pone komisijos pirmininko pavaduotoja, jūs gavote labai naują portfelį iš, ir jūs atsakinga už naują tarnybą. Tai yra kaip Herkulio darbas. Aš Džiaugiausi jūsų mintimis apie jūsų funkcijas komisijoje. Tačiau išgirdęs jūsų pasisakymą supratau, kad jūs daugiau virite kavą, nei bendraujate apie rimtus dalykus su komisijos pirmininku. Ar jūs įsisamoninate savo posto svarbą Jūsų postas yra ne tik atstovauti komisijos pirmininko pirmininką kaip pavaduotoją, jūs turite formuoti užsienio reikalų politiką. Ar jūs tiesiog pamiršote paminėti savo laiške bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Manau, kad jūs turite suvokti, kad jūs esate atskaitinga Europos parlamentui. Ir paskutinė mano pastaba susijusi su ponios Brantner pastaba. Išorės veiksmų tarnyba sukuria pridėtinę vertę tikrai ne valstybėms narėms, o galbūt ES institucijoms. Manau, kad čia tikrai įsivėlė nesusipratimas ir aš labai tikiuosi, kad iki klausimų sausio mėnesį um, šie nesusipratimai bus pašalinti, nes priešingų atveju mūsų bendradarbiavimas bus paženklintas tikrų, tam tikrų problemų. Eh, Lady Ashton, mes laikomės savo tvarkaraščio labai tiksliai ir savo paskutinės minutės taip pat atiduosiu jums, kad jūs turėtume daugiau laiko atsakyti visus klausimus. Taigi žodis jums. Ačiū pirmininkė. Vice pirmininkė, jūs tikrai įdomiai analizavote uh, tuos, tas aplinkybės, kurios kuria nelegalią imigraciją. Taip iš tikrųjų mes turime tai analizuoti, tai matyti visose savo darbose ir pavyzdžiui su Atalanta. Tai yra tiek daug skirtingų mūsų užsienio politikos aspektų, kuriais yra stengiamasi ne vien tik tai įveikti problemos simptomus, bet taip pat ir suvaidinti savo vaidmenį, sprendžiant pačią problemą. Ir Man atrodo, kad tai yra geras mąstymo būdas, nes tokiu būdu apjungiame skirtingus darbo barus ir stengiamės suvaidinti savo vaidmenį, propaguodami savo vertybės. Tai yra demokratija žmogaus teisės, tai yra galimybės žmonėms taikiai gyventi uh, plėtoti savo ūkį, leisti savo vaikus į mokyklą ir e, dalyvauti visose procesuose, kuriuose jie nori dalyvauti. Tai yra ta bazė, pagal kurią aš vadovausiu šiam darbui. Jūsų analizė suteikia man galimybę tai aiškiau pasakyti. Tie pagrindiniai dalykai, tai yra žmogaus teisės, vertybės, turi pagrysti visą mūsų darbą. Tai nereiškia, kad uh, visą tai lengva perkelti į visus mūsų santykius, nes kai kurie iš jų yra labai sudėtingi, kompleksiški. Ir tai, kad aš vengiu atsakyti kai kurios klausimus, tai ne todėl, kad man e, jie yra neprimtini, bet aš manau, kad noriu atsakyti jums tikrai pasvertai, o ne vien tik taip sureaguodama um, ir, į klausimus. Ir aš esu tik tai diena ir kelios valandos šiame posė, tai nesvarbu, ar aš galvoju, kad aš protinga pakankamai, kad atsakyčiau jūsų klausimus. Aš manau, kad visų pirma turiu surinkti tinkamą informaciją, pasitarti bendrauti su tinkamai žmonėmis ir deramai atsakyti jūsų klausimus. Aš manau, kad tai būtų teisinga. Dėl tarptautinės teisės pažeidimų nesu tikra, kad viską supratau tinkamai. Dėl Kubos e, komisaras Dehupt neseniai pasakė, kad e, reikalai keičiasi ir aš manau, kad ES turės pasvarstyti, ką tai reiškia. Ir galbūt tada antra mano tokia baigiamoji mintis būtų, kad, na, situacijos labai retai pasaulyje yra statiškos ir pasiduoda lengvam atsakymui taip ar ne. Uh, Labai svarbu, kad mes matytumėm, kas ir kaip vyksta pasaulyje, kaip keičiasi situacijos, kad po to atsiskaitytumėm pagal institucinę tvarką komisijai, tarybai, parlamentui dėl tų pasikeitimų, kurie vyksta. Ar tai būtų Honduraso procesai, ar tai būtų Afganistano klausimas ir Obamos pareiškimai. Svarbu, kad mes turėtumėm galimybę apmastyti savo poziciją suformuluoti ją atidžiai išanalizavę ir pasvėrę, ką mes norime padaryti, ko mes norime pasiekti. Skolgio klausė manęs dėl ES Ukrainos vadovų sutikimo. Aš nebūsiu jame, tačiau Benita Ferrera Voldner bus jame. Tai yra komisarė, kuri štai atsakinga būtent problema yra ta, kad aš turiu rinktis arba būti NATO susitikime, susitikti su Hillary Clinton, arba vykti į šį renginį. Man atrodo, kad NATO yra tokia svarbi, o Benito Ferrero Volner gali būti tame vadovų susitikime, taigi mes galime puikiai pasidalyti pareigomis ir aš galiu susitikti su, sekretu, e, su valstybės sekretorė e, Hillary Clinton tą progą. Iš tikrųjų yra labai daug, ką mes turime nuveikti mūsų santykiuose su Rusija ir tai, ką prezidentas Sarkozy praeitais metais pasakė, iš tikrųjų labai yra susijęs su mūsų e, žvilgsniu į rytus, e, su mūsų santykiai su visomis rytų valstybėmis, taip pat ir vakarų Balkanų šalimis. Ir aš tikrai tai visuomet turiu omenyje. Ir tai, ką aš šiandien pasakiau jau mano buvimas čia prasmė yra išgirsti jūsų nuomonę, kuri bus paskui labai svarbi man formuojant politiką ir, e, politiką ir kaip aš komiteto pirmininkui pasakiau, aš noriu kaip galima greičiau imtis šių klausimų ir aš norėjau būti čia kaip galima greičiau, ne tik tai, kad galėčiau kažką atsakyti jums, bet kad išgirščiau jūsų poziciją. Taigi aš pasistengiau atsakyti, kiek sugebėjau jums ir norėjau jums labai aiškiai pasakyti, koks mano akimis yra svarbus Europos parlamentas ir kaip aš vertinu šį dialogą. Aš stengsiuos, kaip galima dažniau ateiti kalbėti su jumis. Vienas iš pagrindinių iššūkių, aišku, yra parengti penkerių metų tvarkaraštį, nes yra tiek daug skirtingų interesų, reikalų ir labai svarbu yra būtent visą tai sudėlioti dėl diplomatinių tradicijų, ponia Brand, ir pridėtinės vertės piliečiams. Taip, jūs teisingai pasakėte, tai yra pridėtinė vertė piliečiams. Jūs teisingai sakote, kad e, tai eina kalba apie piliečius. Aš atsiprašau, kad ne visuomet tai akcentavau būtent tai. Labai svarbu surasti naują tradiciją, pradėti naujai dirbti su pilietinė visuomenė. Tačiau nereikėtų galbūt sumenkinti tų dalykų, aš noriu tai akcentuoti, kad tai yra naujas dalykas. Aš neturiu biuro, aš neturiu kabineto, aš neturiu komandos. Aš paveldėjau, sakykime taip, tušę popieriaus lapą, ant kurio užsirašiau keletą minčių, e, keletą susitikimų pasižymėjau keletą idėjų užsirašiau. Aš jau nebegaliu dirbti e, komisaro biure, aišku, dirbu su kolegomis, kurie padėjo anksčiau, aišku, dar kažkiek užsiimsiu priekybos klausimais, tai buvo mano ankstesnis darbas. Aišku, kad dabar taryboje um, susipažįstu su daug žmonių, vakar labai daug sutikimų turėjau šiandien ir iš tikrųjų po truputėlį po truputėlį judu į priekį. Aišku, tai nepasiteisinimas, tiesiog tokia yra realybė. Mes tengiamės dar išsiaiškinti, ką Lisabono sutartis turėjo minyje dėl, dėl biudžeto, dėl santykių su rotuojančia pirmininkaujančia valstybė. Visi tie dalykai nauji. Um, Ir todėl aš manau, uh, gal jūsų nestebina tai, kad aš ne visuomet galiu ryšliai atsakyti jūsų klausimus. Galbūt tai yra ir pranašumas, nes aš ateinu pas jūs su tuščiu popieriaus lapu, sakykime taip, nesu iš anksto suformuota pozicija ir laukiu jūsų pozicijos. Ponas Lamsdorf kalbėjo apie sausį konkrečius dalykus. Taip, sausį bus uh, kitoks galbūt patyrimas, gal kažkiek panašus į šį, tačiau bus daugiau galimybių išsiaiškinti, iki kur aš jau atėjau, o dabar yra dar tik pati pradžia. Tačiau aš jau nekartą sakiau ir aš labai tikiuosi, kad tie parlamentarai, kurie dirbo su manimi anksčiau, tikrai žino tai, kad aš visuomet stengiuosi kalbėtis su jumis. Pone Svoboda, jūs kalbėjote apie labai svarbius santykius Rusija, JAV. Uh, labai svarbus e, santykiai. Pragmatizmas, aš manau, bus vienas iš lemiamų elementų. Mm, kodėl e, neatsisėdau atėjusi, tikrai negalėjau nuspręsti, kurioje pusėje, nes kur be būčiau atsisėdus, e, vis tiek būtų buvę problemų. Tai aišku, gerai yra prezidimas. Aš mm, džiaugiuosi, kad jūs patarėte man. Aš išklausysiu ir tarybos, ir komisijos nuomonės. Kol kas To dar nebuvo iki šiol. Taigi aš tikiuosi, kad sugebėsiu pasiekti didžiausios sėkmės šiame poste. Aš e, lauksiu jūsų reikalavimo, kad aš jums atsiskaityčiau. Prašau jūsų dirbti kartu su manim, kad aš tikrai dirbčiau tinkamai. Iš tikrųjų, ta užduotis, kuri manęs laukia, nėra bauginanti, tiesiog yra didelė. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad mes visi galėtumėm didžiuotis tuo, kad iš tikrųjų per, po tų ilgų metų diskusijų ir dėrybų mes turime dabar sutartį ir kad iš tikrųjų sėkmingas bus tas darbas. Aš tikiuosi, kad ir kai Junktiniai karalystėje dirbau ir, ir tolesnis mano darbas galbūt nebuvo veltui, aš tikiuosi, kad ir toliau tas darbas duos rezultatų ir aš tikrai labai tikiuosi, kad jūs man padėsite dirbti šiuose pareigose, todėl labai laukiu ateities. Ačiū. Grazie, signor Aston. Eh, come lei ha detto, questo è il... Ačiū, ponia Baronienė Ashton. Tai buvo pirmasis susitikimas, vyks ir daugiau formalių susitikimų. Ir tuomet tikiuosi, kad bus užpildytos visos spragos, kurios galbūt e, buvo konstatuota šiandien. Ačiū labai, sėkmės jums ir iki pasimatymo vėl. Po penkių minučių tęsime savo posėdį, vyks išplėstinio biuro posėdis e, šioje plenarnių posėdžių salėje.